pretty precise way that this is yeah, no, no. one of the yeah, yeah. important initiatives yes. of the uh, committee. Thank you. Good afternoon. We can start our meeting. Ačiū, labas, laba diena. Pradėkime posėdį. 13 darbo atvarkės klausimas viešas išklausimas dėl Europos finansinių paslaugų reglamento, dėties vertinimas ir iššūkiai. Tai yra labai svarbi mūsų komiteto iniciatyva parengti pranešimą dėl padėties suvertinimo ir uždavinių susijusių su finansiniu reglamentu, kuris buvo patvirtintas e, per praėjusius metus ir būtinybė išsiaiškinti tarpusio saveikumo poveikį bei aptarti ateities uždavinius ir iššūkius, remiantis tą informaciją, kuri bus pateikta įvertinime. Tai manau, kad taip pat ir prašymas, dėl kurio balsavome šiandien prieš pietų, buvo atsakas į vieną iš tokių iššūkių. Pateigiamai vertinta aplinkybė, kad komisija pareiškė norą atlikti atitinkamą įvertinimą ir šios dvi iniciatyvos bus e, siejamos tarpusavėje, taigi gerai, kad parlamentas e, ėmėsi šio darbo ir geriausias būdas pradėti yra pabandant įvertinti, įsigilinti šį klausimą šiek tiek labiau. Todėl tikrai gerai, kad pranešėjas ar pranešėja pasiūlė surenkti šį klausimą. Su mumis yra tikrai puikus ekspertai, kiekvienam suteiksime galimybę pasisakyti po penkias minutės ir po to pradėsime diskusijas. Pirmasis kalbės e, Martinas Grill, kuris yra Raiffeisen Bank International valdybos narys. Prašau, pane Griulė, žodis. Gerbiami parlamento komiteto nariai, gerbiamas pirmininkė, ponės ir ponai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte į ekonomikos ir pinigų komiteto klausimus. Aš vadinuosi Martin Grill, aš esu Raiffeisen Bank International pagrindinis finansistas ir mes veikime centrinėje ir rytų Europoje. 25 metai mes jau dirbame centrinėje ir rytų Europoje, kur turime Petėjo finansinės paslaugas 17 rinkų ir turime 54 tūkstančius darbuotojų, kurie aptarnauja 5 milijonus klijonų. Taigi galvojant apie tolesnę perspektyvą, šis klausimas yra labai svarbus finansų reglamento nuostatos turėtų padėti sustiprinti bankų sektoriui ir jūs žinote, kad tai gali padėti mm, sustiprėti ir aukti ekonomikai. Tačiau labai svarbu, kad tas reglamentavimas nepalauštų paties sektoriaus. Aš norėčiau paminėti pagrindinius kriterijus, kuriais vadovaujantis bankų sektorius dirba. Dabar mažėja palūkanų normos, maža kreditų paklausa, e, mažas pelningumas, didėja įvairios reguliavimo priemonės ir taip pat reikalaujami naujų indėlių mokesčių, rinkliavų ir taip toliau įgyvendinant finansų rinkos reglamento nuostatas. Taigi visam šiam sektoriui kyla didžiausi iššūkiai kapitalo likvidumo reikalavimai pagal CRD4 ir CRR yra labai svarbu žingsniai siekiant sustiprinti Europos finansų rinkos stabilumą. Ateityje mokesčių mokėtojai nebeturės mokėti už bankų gaivinimą. Tačiau vis dėlto, kad šita sistema sėkmingai veiktų praktikoje, reikalinga numatyti įgyvendinimo laikotarpio trukmę kita vertus ekonomikai nebus skolinama ir ekonominis augimas sustos. Akivaizdu, kad priežiūros institucijos nori pagreitinti tą e, reglamento įgyvendinimo periodą. Naujoji raida pagal bazelis 4 reglamentai rodo, kad šitie procesai yra labai skubinami ir, žinoma, e, sumažina galimybės finansuoti klientus. Reikia nepamiršti, kad tai nedaro naudo, net neša naudos mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra mūsų ekonomikos pagrindinis variklis. Aš norėčiau paminėti kai kuriuos nenuseklumus mūsų finansų reguliavimo teisinėje bazėje. Ir dėl viso to gali būti poveikio žmogiškiesiams ištekliams ir finansiniams ištekliams. Pirmiausia, yra stiprinamos reikalavimai pateikti ataskaitas. 1800 puslapių yra surašyta apie e, informavimo prievolės. Taip pat visos kitos institucijos, Centrinis bankas, nacionalinės priežiūros institucijos SRB nurodo kitas e, e, informavimo prievolės. Todėl būtina koordinuoti šitas e, informavimo reikalavimus tarp atskirų institucijų. Be to, šitos, šitų ataskaitų teikimo reikalavimai bus plėčiami ir ateityje ir reikės, atrodo, pateikti informaciją apie bet kokią paskolą, kuri viršyje 25 tūkstančius eurų. Ypač mažos, maži bankai gali būti apkrauti papildoma našta. Norėčiau pakalbėti apie reikalavimus kapitalo likvidumui. Labai svarbu, kaip tie reikalavimai bus formuojami nacionaliniu lygmeniu ir kaip jie bus susijęjami su ECB keliamais reikalavimais kapitalui. Kol kas visiškai neaišku, kokio dydžio kapitalo rezervas bus reikalaujamas nacionaliniu lygmeniu ir kaip jisai atsispindės ECB nuostatose. Taigi labai svarbu, kad būtų nustatyta aiški riba dėl kapitalo rezervo. Be to, priežiūros institucijos turėtų atsižvelgti į verslo modelį ir mažos įmonės neturėtų laikytis tokių pat tokių e, informavimo reikalavimų kaip ir didžiulės įmonės. Kitas labai svarbus klausimas ir aš labai atsiprašau, kad kalbėsiu ilgiau negu penkias minutės, tačiau tai darysiu dėl to, kad visos problemos yra labai svarbios. Be to, bankiniai mokesčiai. Bankiniai mokesčiai yra labai svarbus siekiant užtikrinti lygias konkurencingumo sąlygas ES mastu. Nacionaliniu lygmeniu yra renkami bankų mokesčiai, kad būtų apginti vartotojų interesai bankui žlugus. 16 valstybių yra renkami bankų mokesčiai, kurie yra visiškai skirtingi, tuo labiau, kad bankai dirba tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, kai kurie mokesčiai Junktinėje karalystėje tiesiogiai yra pervedami į valstybės biudžetą, o Vokietijoje šitie mokesčiai yra nukreipiami į bankų pertvarkymo fondą. Kai kurie šitie mokesčiai yra pagrysti valdomų turtų, taip pat apskaičiuojami pagal tai, ar bankas turi pelną ar ne. Ir šitie mokesčiai kartais mokami papildomai prie įmokos į nacionalinį biudžetą. Ir tai yra dviguba našta. Tos lėšos galėtų būti panaudojamos sustiprinant mūsų kapitalo bazę ir taip pat e, plečiant mūsų paslaugų spektrą. Todėl nacionalinių bankų mokesčiai lankamangų skiriami mokesčiai turėtų būti skiriami būtent pertvarkymo fondui ir užtikrinti tiesiogės sąsajas tarp banko institucijų, mokesčių mokėtojų ir taip pat bankų bankroto. Tie bankai, kurie dirba tarptautiniu mastu, ES, ne ES valstybėje valstybėse, eurozonos ir neurozonos valstybėse labai svarbu užtikrinti vieningą priežiūros e, procedūrą, kadangi skirtumai priežiūroje tarp valstybių narių išlieka pakankamai dideli, todėl labai svarbu yra tuos skirtumus sumažinti. Taip pat labai svarbu atsargiai e, numatyti specifinius reikalavimus. Kompetingos institucijos turi atsižvelgti į tai nuosavus e, išteklius ir taip pat įvertinti minimalę rezervo e, normą. Tačiau labai svarbu, kaip ta informacija yra pateikiama priežiūros institucijoms. Kai kurios įstaigos apskaičiuoja tą minimalų rezervo dydį, vadovaudamiesi tam tikrais tomis prielaidomis arba rekomendacijomis ir kartais tenka kreiptis į arbitražą. Kita vertus kapitalo priemonių priimtimumas gali būti E, diskutuotina tema. Ir galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į naujus pokyčius pagal IFRS, kadangi yra pateiktos naujos rekomendacijos pagal IFRS 9 dokumentą ir dėl to gali būti paliestas 30 procentų kapitalas visoje, visame šitame finansų sektoriuje. Taigi, baigdamas norėčiau pasakyti, kad bankams reikalinga įkvėpti oro, kad jie galėtų įvertinti dabartinio finansinių reglamento poveikį nacionaliniai e, bankų mokesčiai turėtų būti nukreipti į pertvarkymo fondą. Europos ekonomikai reikia daugiau negu finansinio stabilumo reglamento. Bankams reikalingos pajamos, kad galėtų užtikrinti savo kaip finansų tarpininko vaidmenį, teikiant finansinės paslaugas Europai. Next speaker, Michaela Koller, Director General. Labai ačiū, tad toliau kalbės Michaela Koller, Insurance Europe generalinė direktorė. Ačiū, gerbėmieji Europos parlamento nariai, pirmininkė Gualtieri, dėkoju ponui Balts, kad pakvietė mus a, draudimo sektoriaus atstovus į šį klausimą. Mes džiaugiamės, kad yra atliekamas vertinimas ir nustatomi uždaviniai. Aš taip pat norėčiau pasiūlyti Jums pasižiūrėti į dalomąją medžiagą, kurią mes pateikėme sekretariatui ir kuri iliustruoja mūsų pasisakymą. Kalbėsiu iš draudikų pusės ir kalbėsiu apie tris iššūkius. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie labai dėlį kiekį informacijos ir teisės aktų skaičių. Taip pat reikėtų galvoti apie mokumą, Ir trečia, reikėtų galvoti apie tarptautinius standartus, jų rengimą, kurie atspindėtų europinę perspektyvą. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie informacijos kiekį ir e, dubliavimąsi, kalbant apie draudimo produktus. Kai mes parduodame draudimo principų pagrystus investicinius produktus, mes vadovavomės penkiais ES teisės aktais. IMD2 PRIPS, mokumas 2, e, nuotolinės rinkodaros direktyva ir elektroninės prekybos direktyva. Žinoma, kad mes vadovavomės atskirais teisėkuros dokumentais, tačiau reikia atžvelgti į jų bendrą poveikį. Šiandien yra 74 iki kontraktiniai informaciniai reikalavimai, tačiau vėliau tokių reikalavimų bus 147. Taigi reikalavimai ir taisyklės išauks 388 procentais, o informacija apie produktą 330 procentų. Ir turiu pasakyti, kad duplikaciniai reikalavimai taip pat egzistuoja, kadangi kai kuriuose tekstuose esama tokių pačių taisyklių, tačiau mes turime teikti informaciją skirtingais formatais. Šiuos klausimus reikia spręsti ir jie turi būti svarstyti nediskutuojant ir dėl draudimo tarpininkavimo direktyvos. Dabar norėčiau kalbėti apie mokumas 2 direktyvą. Kaip žinia, e, pramonė labai palaikė e, pastangas pakeisti Solvency 1 direktyvą, Solvency 2 direktyvą. Tai buvo ilgas ir sudėtingas procesas ir jis truko maždaug 14 metų. E, tačiau mums vis dar kelia nerima trys pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, principų pagrystas režimas buvo patobulintas ir dabar turime detalų e, taisyklių savadą. Kitas dalykas, proporcingumo principas neveikia taip, kaip buvo siekta. E, mūsų verslo modelis nėra priimtas domen, tai turės įtakos ilgalaikiams investicijoms ir našta bus perkelta nuo verslo paskiriems asmenims. Koksgi yra iššūkis? Problemas reikia spręsti visais lygmenimis, ne tik pirmuoju, bet ir antruoju ir trečiuoju lygiais. Mes manome, kad reikėtų spręsti šį klausimą svarstant kapitalų rinkos sąjungos iniciatyvą, tačiau kiti mano E, minėti klausimai galėtų būti spręsti ir vykdant procesą, kuris turi baigtis iki 2018 metų. E, trečias dalykas - tarptautinių standartų rengimas, įtraukiant ES reikalavimus, tarptautinę e, draudikų asociaciją iki 2016 metų yra numačiusi pateikti naujus tris standartus. Tai reiškia, kad e, šie standartai turės būti pateikti tuo metu, kai mokumo direktyva numeris 2 turės būti įgyveninta Europos Sąjungoje. Tai reiškia, kad Europos Sąjungos teisėkuros man kuriejų manevro laisvė gali būti apribota Ir tai gali paveikti Solvency 2 direktyvą, o tai paveiks ne tik didžiuosius draudikus, bet ir visas draudimo įmonės Europoje. Todėl mes manome, kad Europos dėrybininkai turi kalbėti ne tik vienu balsu. Dėrybos turi vykti skaidriai, vadovantis nustatytų mandatų. Mes manome, kad toks mandatas, tokie įgaliojimai e, kol kas neegzistuoja kai tarptautiniu lygiu yra nustatomas vienas standartas, vis dar yra du kiti standartai, kuriems gali būti parengtas um, dėrybinis mandatas. Galiausiai norėčiau kalbėti apie Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją. Mes uh, palaikome tokią instituciją kaip EJOPA ir uh, mes manome, kad reikėtų vis tik kalbėti apie valdymo ir priežiūros klausimus. Taip pat svarbu yra, kad visi lygiai paliktų, e, palaikytų politinius sprendimus, kuriuos priėmė įstatymų kūrėjai. E, visi šie klausimai gali būti sprendžiami ir mes tikimės, kad ši institucija taip pat prisidės prie šių probleminių klausimų sprendimo. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitam kalbėtojui, Londono ekonomikos mokyklos atstovai, prašom. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai pirmininkė, man tikrai yra didžiulė garbė pasisakyti e, šiame komitete šią svarbę temą. Aš manau, kad dar yra šiek tiek per anksti įvertinti, koks yra Europos reformų rezultatas, bet dabar jau institucijos pradėjo veikti taip, kaip veikia įprastinėmis nekrizės sąlygomis. E, Yra pradėta naudotis taip pat ir kapitalų rinkų sąjungos darbo atvarkė. Reikia įtraukti pramonės kultūrą į šį procesą. Tai parodo būtent būtinybė kilusi po didžiulių klaidų. Aš džiaugiuosi, kad Ekon vykdo tokį svarbų darbą svarbios trys temos galėtų būti išvaktos ateičiai. E, visų pirma, reikėtų suteikti svarbos e, vykdymo ir, priežiūro, vykdymo ir priežiūrai. Reikia e, pereiti nuo reglamentavimo rengimo prie rezultatų siekimo. Visų pirma, reikia peržiūros, reikėtų peržiūrėti šią nestabilę trapę institucinę ekosistemą. Įvairios, e, įvairios priemonės, pavyzdžiui, SFS e buvo panaudotos kilus kriziai ir dabar reikia jau pereiti prie ne krizės, prie įprastinio veikimo, pasitelkiant taip pat ir bendrą taisyklių rinkinį. E, įvairios kenkiančios iš centrinės jėgos, kurios kilo iš bankų sąjungos, turi būti stebėtos ir su jomis turi būti kovojama. Taip pat ir esma turi palaikyti europinę konvergenciją. Vartotojų apsauga, apsauga buvo pamiršta, kad buvo didžiulis dėmesys skirtas finansiniam stabilumui. Todėl reikėtų vėlgi jai skirti dėmesio per tinkamus teisės aktus. Taip pat siekiant rezultatų reikėtų ir toliau stebėti Europos priežiūros institucijas. Jos yra labai svarbios, todėl kad užtikrina e, ir konvergencijos priežiūrą. ESA, ESOS nepriklausomumas, e, vadovavimas, e, jai e, finansavimas yra taip pat labai svarbus aspektai. Reikėtų dar gerinti antrojo lygio taisyklių nustatymo procesą ir ESA suteikti daugiau lankstumo. Dar viena svarbi tema yra būtinybė e, susitaikyti su reguliavimo e, revoliucija. E, veiksmingas reglamentavimo rengimas yra susijęs su nuolatinė peržiūra ir atnaujinimu. Bendras taisyklių rinkinys yra didžiulis pasiekimas, vis dėlto su juo yra susijusių problemų. E, naujos peržiūros e, taisyklės yra labai svarbios siekiant tinkamų rezultatų. Peržiūros e, procesas gali būti susijęs, pavyzdžiui, su įvairių, įvairios rizikos vertinimu, tarkim, persidengimo rizika. Reikėtų taikyti taip pat ir proporcingumo principą ir tikrinti, ar jis yra taikomas ir reikėtų vertinti arbitražą. E, jeigu reikėtų taip pat vertinti ir ar e, tinkamai apibrieštos e, kai kurios svarbos rytis, pavyzdžiui, kapitalo apibrieštis. Reikėtų taip pat vertinti ir ar yra tai tinkamas rinkos reglamentavimo ar atitinkama rinkos reglamentavimo koncepcija. Europos Sąjungos pajėgumas rinkti duomenis yra jau padidėjęs. Taip pat reikėtų tinkamai naudoti tos duomenis siekiant teisėkuros reformos. Reikėtų skirti dėmesio ir vartotojų rinkos apsaugai ir vartotojų apsaugai e, kapitalo rinkos sąjungoje. Taip pat reikėtų pasitelkti švelnesnį požiūrį į pridėtinės reformas. ES finansinis reglamentavimas yra dinamiškas, nuolatos kintantis. Galbūt kai kurie elementai gali būti pakeisti, jeigu e, E, to prireiks. Vis dėlto reikėtų didelio dėmesio greitai besivystančiai vartotojų apsaugos sistemai. Ir daug dėmesio skirti svarbiausių investuotojų informacijos apsaugos e, duomenims ir taip toliau. Dėkoju. Finally, last speaker is Chris. Ačiū, dabar kalbės Kristof Nidžiams, Finance Watch, generalinis sekretorius, prašau. Ačiū pirmininkė, ponė Balcai, gerbiami parlamento nariai, ponas ir ponai, ačiū, kad pakvietėte Finance Watch atstovus pasidalinti plėtinės visuomenės mintimis ir požiūriu, siekiant apginti viešąjį interesą į šią labai svarbią temą, tai yra finansinių paslaugų reglamentavimo įvertinimą. Norėčiau paminėti šešis aspektus. Pirmasis susijęs su tuo, kad e, galimas nedidelis dubliavimas yra nedidelė žala palyginti su tuo, jeigu reglamentavimas iš viso nebūtų. Antras pastebėjimas komisijos 2014 atliktas išsamus įvertinimas parodė, kad visos atskiros teisėkuros iniciatyvos atnešė naudos. Trečia, įvertinimas turėtų būti naudojamas siekiant gražinti e, reglamentavimą į pradinę padėtį ir jį susilpninti. E, atvirkščiai šis, ši vertimo procedūra yra puikiai galimybė nustatyti spragas, netitikimus ir finansinėme reglamentavime ir baigti pradėtą darbą. Dauguma e, e, finansinio reglamentavimo spragų buvo e, makroprudencinio požiūrio, o ne mikroprudencinio žinoma, tiksliau mikroprudencinio, o ne makroprudencinio pobūdžio grėsmės kildavo piliečiams, stabilumui mokesčių mokėtojams. Tačiau žinoma, dar yra ir likę keletas grėsmių, kuomet palūkanų normos pasidarė artimos nuliui ir mes patekome į mm, iki šiol e, nežinoma situacija. Manau, kad bazinis reglamentavimas turėtų iš esmės būti arba stiprinti atsparumą. Mes turbūt nepakankamai dėmesio skiriame vartotojų apsaugai ir reglamentavimo srityje, reguliavimo srityje išliko skirtumai atskiros valstybės narėse, tokiose srityse kaip vartotojų apsauga, sekcijos atskiros uh, skaidrumo užtikrinimas, taigi reikia šiuose sritise e, reguliavimo daugiau horizontalaus koordinavimo pastangų. Dar vienas pastebėjimas, kurį šiandien noriu atkreipti jūsų dėmesį, yra ta, kad misija, e, ta mintis, kad misija jau yra baigta ir dabar reikia susitelkti ties ekonomikos e, augimu ir darbo vietų kūrimu yra pavojinga, nes tokiu būdu bandoma insinuoti tokią netikrą tarpusio supriešinimą ir e, siekti kompromiso tarp e, reguliavimo, ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo. Finansinis stabilumas yra būtina tvaraus augimo prielaida. E, Andrėja Enrija, Europos bankininkisės institucijos atstovas, yra pasakęs, kad didžiausias indėlis, kuris gali finansuoti ekonomikos augimą yra tas indėlis, kuris nesukelia finansų krizės. Taip pat reikia vertinti ir atskirus atliktus tyrimus tokių institucijų kaip Tartaus valiutos fondas, EBPO, BIS ir taip toliau kuris atkreipus dėmesys į tai, kad per nelik didelis finansavimas trukdo augimui. Apibendrinamas noriu pasakyti, kad tuo metu kai politinis pagreitis šiuo metu krypsta e, nuo būtinybės reglamentuoti ir reguliuoti šešėlinę bankininkystę link e, kapitalų rinkos, rinkų sąjungos ir būtinybės skatinti šešėlinę bankininkystę dabar labiau nei bet kada aišku, kad reikia baigti pradėtą darbą, pirmiausiai reguliuojant šešėlinę bankininkistą. Kodėl? Tam, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas ir sumažinta grėsmė mokesčių mokėtojams bei vartotojams. Tokios yra būtiniausios prielaidos siekiant atkurti vartotojų pasitikėjimą ir tas pasitikėjimas yra vienas iš svarbiausių e, vartojimo ir paklausos e, variklių, o vartojimas ir paklausa yra labiausiai ekonomikos augimas skatinantis veiksnys, kadangi vartojimas sudaro du trešdalius bendro vidaus produkto. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū visiems mūsų pranešėjams jų mintis iš tiesų buvo labai svarbios ir įdomios busimoms diskusijoms ir mūsų busimam vertinimui. Žinoma, mes nesiekiame skatinti prieštaros tarp finansinio stabilumo, reguliavimo ir ūkio augimo, priešingai mes norėtume rasti būdų ir galimybių, kaip viena vertus reikėtų užpildyti reguliavimo spragas ir šešėlinė bankininkystė yra viena iš jų. Ir antra vertus pamastyti ir pasiūlyti, kaip tinkamiau įgyvendinti tą e, reglamentavimo struktūrą tam, kad sukurtume stabilų finansų stabilią finansų rinką bei paskatintume tvarų ekonomikos augimą. Šią pusiausvyrą užtikrinti yra pakankamai sudėtinga ir būtent dėl to mes ir pradėjome svarstyti šį klausimą, ėmėmės šios temos, nes tikrai nenorime grįžti atgal. Tai nėra mūsų tikslas. Čia kartu niekas nežino, koks e, bus bendras visų šių teisės aktų poveikis, kadangi mes esame viena iš teisėkuros institucijų, tai ir siekiame nustatyti galimas problemas ir ieškoti geresnių jų sprendimų būdų. Taigi dabar mes pradėsime diskusijas. Pirmieji kalbės politinių frakcijų atstovai, žinoma, pirmasis pranešės Prasbanas. Ačiū, pirmininkė. Man e, šiek tiek kyla sunkumų jūs tiesiogiai pažvelgti, nes mikrofonas yra kitoje pusėje, taigi turėsiu kalbėti mikrofoną, nes kad mane girdėtų vertėjai ir kiti sėdintieji salėje, taigi prašau e, nepalaikyti tokio mano elgesio nemandagumo ženklų. Pirmiausia, noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už tai, kad atvykote į šį klausimą. Žinote, kad Europos parlamentas jau kurį laiką stengiasi įvertinti bendrą reguliavimo poveikį ir tai yra pakankamai sudėtinga užduotis, nes, kaip žinote, ir Europos komisija ilgai priešinosi tokiam pasiūlymui ir raginimui ir manau, kad tiek man, tiek mums visiems Europos parlamento nariams nesinori atsisakyti reguliavimo, mes norime įvertinti iki šiol priimtus teisės aktus, nes puikiai žinome, kad dar daug naujų teisės aktų laukia savo būsimo patvirtinimo ir papildomų teisės aktų, tačiau nenoriu dabar per daug plėstis savo žanginėme pasisakymė, nes jau pirmininkas pakankamai viską apriepia. Aš tik tai norėčiau užduoti keletą klausimų visiems pranešėjams arba kiekvienam atskirai, nes man šie aspektai yra įdomus. Asmeniškai pirmas klausimas visiems mūsų ekspertams. Kalbame apie poveikio įvertinimą Kaip jūsų manimų ateityje būtų galima geriau tą poveikį įvertinti? Tai yra labai svarbus klausimas. Kitas klausimas, kas jūsų nuomonė, kokie aspektai jūsų nuomonė yra svarbiausia rengiant plačios apimties tyrimą, apie kurį yra dabar paskelbusi komisija nes manau, kad yra tikrai labai svarbu, kad atliekant tokį poveikį vertimo rezultatai būtų kuo tikslesni ir kuo didesnės aprepties. Taip pat noriu paklausti profesorius Malonį ir e, pono Nidžiam iš Finance Watch <clears throat> Manau, kad banko atstovai gali kalbėti bankų sektoriaus vardu, o draudimo kompanijų atstovai turėtų labiau atstovauti draudimo kompanijoms, tą jie ir daro, tačiau kur jūsų nuomonė, kuriuose reglamento vietose būtų galima dabar galiojančią reguliavimo tvarką taip pakeisti, kad jį labiau tiktų atskiriams sektoriams. Dar poniai Koler ir poniai Griulį noriu užduoti klausimus. Norėčiau sužinoti, turint omenyje, kad reglamentavimo tikslas yra įvertinti deramą grėsmę ir užtikrinti vartotojų apsaugą, sprendžiant ne tik ekonominės politikos darbo atvarkės klausimus, nepaisant to reikia įvertinti reglamentą arba reguliavimą ir tuo aspektu, ar e, atsižvelgiant ir į ilgalaikę galimą riziką, turint omenyje tą investicijų paketą, kurį parlamentas taip pat turėtų patvirtinti. Tad noriu paklausti ponios Koler ir pono Griulio, ar šioje srityje, kurią ką tik paminėjau, reikėtų ką nors pagerinti. Ir pirmiausiai man būtų įdomu sužinoti, kaip mažos ir vidutinės įmonės dalyvaujančios rinkoje galėtų gauti didesnės naudos. Visais dalykas, kuris mane domina, kad tai yra komisijos žalioja knyga dėl e, kapitalo rinkų sąjungos. Ekonomikos ir pinigų komitete šiandien buvo patvirtinta rezoliucija šiuo klausimu ir yra rengiamas pranešimas savo iniciatyva žalioje knygoje pateikiami keli pasiūlymai susiję su naujomis direktyvomis E, ir naujai, naujai siūlomais požiūrės į kapitalo rinkų sąjungą, kokiuose sritise ši kapitalo rinkų sąjunga galėtų pagerinti padėtį ir išsklaidyti tuos neaiškumus, kurie jau buvo paminėti, ypač e, siekiant užtikrinti didesnį saveikumą tarp atskirų finansų rinkų sektorių. Aš turiu dar nemažai kitų klausimų, tačiau matau, kad man skirtos penkios minutės jau baigėsi, tai daugiau klausimų ir neužduosiu. Ačiū. Mr. Balzer. Now... Ačiū, kolega Balzer. Paul Tank. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju kolegoms už tai, kad atvykote į šias įdomias diskusijas. Aš e, atpažįstu kai kurios aspektus Aš e, vėl girdžiu nuogastavimus dėl finansų e, stabilumo reglamento galimo poveikio finansų rinkai krizės akivaizdoje. Žinoma, čia mes kalbame ne apie tai, kad reglamentą reikėtų nagrinėti iš naujo. Tačiau aš norėčiau bankų sektoriaus ir draudimo sektoriams patikinti, kad, kad e, mes suprantame, kad bankų mokestis yra nepopuliarus tarp bankininkų. Tačiau mes e, galbūt norėtume išgirsti iš bankų sektoriaus, kad jis yra nusiteigęs dirbti uh, E, stiprinant finansų sektorių ir stiprinti ekonomiką. Svarbiausia kurti darbo vietas ir e, e, stiprinti ekonomiką. Mes nekalbame apie tai, ar nereikėtų atšaukti reglamento, tačiau kalbame apie tai, kaip bankų ir draudimo sektorius galėtų prisidėti prie ekonomikos stiprinimo. Taigi raginu jūs būtent tai padaryti. O dabar konkretus klausimai. Aš noriu paklausti konkrečių dalykų, kadangi mes turime kelti klausimus, pasinaudoti progą, kartu pamastyti apie tai, ką reikia nuveikti. Nydam ar Naidam, nežinau kaip ištarti jūsų pavardę, ir poniai Malonė taip pat norėčiau pateikti klausimą, kuri kalbėjo apie vartotojų apsaugą, tačiau konkrečiai nepasakė, ką turi omenyje. Galbūt aš nelabai teisingai supratau, pats savo netaip išsiaiškinau. Tačiau jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų pagerinti vartotojų apsaugą, į kurią nekreipiamas dėmesys ir atrodo, kad uh, mes ir toliau tebe esame krizės įveikimo etape. Prašau paaiškinti, ką jūs turėjote omenyje. Dėkuoju. Galime atsakyti į pirmosius klausimus trumpai, jeigu pavyktų. Tris minutės skirsiu kiekvienam iš jūsų. Nici da. Aš esu prancūzas, tačiau tai yra nyderlandiška pavardė, bet aš norėčiau, kad nebūtų tariama prancūziškai. Iš tikrųjų, mes turime įsigilinti į reglamento poveikį. Tačiau svarbu yra tai, kad yra labai daug teisės nuostatų, reglamentų, kurie nėra įsigalioję iki galo. CRD 4 neįsigalios iki 2019 metų ir todėl labai sunku būtų vertinti poveikį. O kai kalbame apie poveikio vertinimą ir jo galimas pasiekmes, tai mes turėtume įvertinti regulia, reglamento naudą krizės akivaizdoje. Kitas dalykas, reikėtų pagalvoti, kiek reglamentas apskritai kainuoja, kiek kainuoja uh, prisiderinimas prie reglamento nuostatų. Tačiau reikia turėti omenyje, kad šita krizė yra didžiulė. Ir todėl, jeigu mes norime įgyvendinti reglamento nuostatas, todėl reikėtų jas įvertinti pagal krizės mastą. Ir šitas reglamentas yra ne šiaip reglamentas, o ypatingas reglamentas. Ir žinoma, vertindami mes turėtume įvertinti e, bendrą riziką, bendro bankroto ir apskritai įvertinti reikėtų bankroto riziką. Dėl poveikio vertinimo Aš tiesiog norėčiau pacituoti komisijos pirmininką Timmermans, kad atlikdami poveikio vertinimą turėtume tai daryti reglamento gyvenimo pradžioje, o ne pabaigoje. Todėl, ko gero, jis teisus, sakydamas, kad reikėtų įvertinti galtinį poveikį po to, kai reglamentas bus įgyvendintas kolega patvirtins, ką reiškia pasiekmes ir ką reiškia nauda dėl nemokumo reglamento. Galėčiau pasakyti, kad Junktinės karalystės finansų ministerija įvertino kaštus, kurie galėtų būti 4,2 milijardai svarų sterlingų, o nauda galėtų būti 3,6 milijardai svarų sterlingų. Taigi tai galėtų būti orientyras vertinant kaštus. Balsai teiravosi, kokie rizikai, kokia rizika iškyla sektoriui ir koks poveikis realiai ekonomikai. Kai mes pažvelgėme į nemokumo antrąją atrai reglamentą, tai konstatuojama, kad ten nebūtinai atsižvelgiama į riziką. O dabar mes visą laiką kelia klausimą, kokį, kokią riziką įgyveninant šį reglamentą gali atsirasti ekonomikoje. Ir todėl reikėtų atsižvelgti ir į verslo modelį, ir be to jūs minėjote žaliasias e, green. E, e, Žalėje knygą. Kolega Tank parašė pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip reglamento pakeitimai buvo naudingi kai mes žvelgėme į tų reglamentų visą rinkinį, tai turime pasakyti, kad riziką mes labiau nukreipiame į atskiras individualias įmonės, kai kalbame apie draudimo sektorių ir kai teikiame ilgalaikius produktus, tai tuomet <clears throat> mes turime mokėti didesnį ilgalaikės rizikos mokestį, kadangi mes turime įvertinti turtą ir įsipareigojimus kadangi mes esame specifiniai prekiautojai ir turi būti atsižvelgiama į mūsų verslo modelį. O dabar yra skatinama tiesiog e, kuo labiau stiprinti garantinius fondus ir e, o mes esame investicinių produktų paslaugų teikėjai ir tai yra susiję tiesiogiai su pensijų sistemomis. Taigi draudimo įmonės nėra traktuojamos kaip prekiautojos, mes turime savo specifinį verslo modelį ir mes esame vertinami pagal tai, kaip keičiasi mūsų verslo sąlygos Tačiau, kai žvelgiame į ilgalaikę perspektyvą, tai mums yra labai svarbu, kad e, bankruoto rizika nėra ties tolygiai paskirstuma. Okay. Gonna... Aš e, neatsakiau į kitą klausimą. E, kalbėsiu labai trumpai, ponė Tang, norėčiau atsakyti į jūsų klausimą. Paminėčiau tris e, dalykus, kalbant apie vartotojų apsaugą. E, būtų galima gerinti vartotojų turimą galimybę lyginti jiems siūlomus produktus, į kuriuos investuojama. E, kiti dalykai. E, vienas iš projektų, kalbant apie kapitalo rinkų sąjungą, yra mažmenininkai, jom, jom, jiems reikalinga apsauga ir galiausiai, jeigu dalį rizikos iš bankų perkeliame pensijų fondams, E, tai taip pat galėtų padidėti tam tikrą e, grėsmė. Uh, thank you. E, Pone Malonė, ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegoms už klausimus. Labai trumpai kalbant apie poveikio vertinimą, šis dalykas yra labai svarbus, aš galėčiau pateikti keletą patarimų. Visų pirma, reikėtų aktyviau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, tai yra labai sudėtingas darbas, E, tačiau e, tokiu būdu galima išklausyti e, kitokių požiūrių ir nuomonių. Kitas dalykas labai aiškus kriterijai, pagal kuriuos būtų galima vertinti ar pasiekti tikslai per 3-4 metus. Ir dar vienas dalykas - terminai reikėtų vertinti projektus kas 3-5 metus ir žiūrėti, kas vyksta reguliavimo srityje tuo metu. Ir e, dar vienas dalykas reikėtų naudotis e, duomenimis, e, siekiant išteiškinti, kaip teisės aktai paveikia rinką. Toliau klausimas susijęs su įvairiais sektoriais. Aš manau, kad būtų galima E, dirbti ties sankcijomis, taip pat priežiūros institucijų galiomis, kurios skiriasi. Ir kitas dalykas yra galimybė prieiti prie Europos rinkos. Tokios galimybės šiuo metu yra labai skirtingos. Kalbant apie ateitį, aš sutikčiau su savo kolega, kuris kalbėjo apie informacijos atskleidimą apie prospektus ir kitą informaciją, kuri yra teikiama pagal finansinių paslaugų priemonės. Aš manau, kad visa sistema tapo pro, proporcingesnė ir išsamesnė. Mes, aišku, nenorime atsisakyti tokių priemonių, tačiau reikėtų pasimokyti iš praeities. RFND žiūri į vienus dalykus kiti teisės aktai pasiremia tais aspektais. Ir aš manau, kad galbūt atėjo laikas pažvelgti į viską kartu bendrai ir tokiu būdu patobulinti sistemą. Ir galiausiai kalbant apie vartotojų apsaugą, aš manau, kad mums reikia nuoseklumo. Kalbant apie vadovantis MIFID 2 esama e, griežtų taisyklių dėl, projekt, dėl produktų E, dizaino ir žinoma, tokie reikalavimai yra svarbus, bet pagal kapitalo rinkų sąjungą yra didinami slengsniai dydžiai ir tokiu būdu gali kilti didesnė rizika e, prieiti prie kapitalo rinkų. Mes turėtume bandyti suderinti skirtingus dalykus Ir teisės aktuose pirmiausia reikėtų priešti, kas yra vartotojas. Turėtume grįžti prie apibrieščių, prie slengsnių dydžių. Grįžkime prie empirinio darbo. E, turime išsiaiškinti, kokią veiklą skatiname ir ką ketiname saugoti. Turime panaikinti tuos netoligumus ir netitikimus. Kalbant apie poveikį, Daug kas jau buvo pasakyta, norėčiau pridurti dar vieną dalyką, kuris yra labai svarbus. Mes turime atlikti holistinį vertinimą. Turime išsamei ir plačiai žiūrėti į e, teisės aktus. Reguliuotojai vietos lygių turi atlikti tokį poveikio vertinimą. To nedarant gali kilti reali grėsmė Europos ekonomikai. Vakar skaičiau ataskaitą iš analitikų ir joje buvo sakoma, kad jeigu tokios taisyklės bus ir primestos bankams, tai galime susidurti su dėlėmis grėsmėmis ir į jas turime atkreipti dėmesį, kalbėdami apie poveikio vertinimus teisės aktų, kurie turi atsižvelgti į tokią grėsmę. Grėsmė būtų tokia, kad bankai turėtų atsisakyti tam tikrų segmentų ir vienas iš jautriausių, pažeidžiamiausių segmentų būtų mažos ir vidutinio dydžio įmonės. Taigi bankai e, turėtų sumažinti skolinimą e, šiai sričiai arba jeigu našta būtų per didelė, tai būtų imamasi konsolidavimo priemonių. Taigi būtų labiau kreipiamasi į stambius bankus, o ne vietos ar regioninius bankus. Ačiū. Keis Wimborne. Thank you, Mr. Chairman. Um, Dėkoju pirmininkė mūsų nuomonės skiriasi, mūsų sektoriai taip pat e, yra skirtingi, taigi sunku atsakyti į šiuos du klausimus, pateikiant visą informaciją. Norėčiau visų pirma e, prisiminti Timermano e, darbo atverkę dėl nuoseklumo. Kiekvienas e, kiekvieno trišalio posėdžio metu yra pasiekiami kompromisai ir galiausiai pereinama prie teisės akto, bet tada pamirštamos detalės. Taigi aš norėčiau žinoti, ar specifiniai e, pavyzdžiai, kurie yra jūsų sektoriuose, pavyzdžiui, MF, MIFID, e, IMD2 ir e, taip toliau tinka šioje srityje. Esu e, tikra, kad tų pavyzdžių yra tikrai e, daug daugiau, kaip pavyzdžiui tokie produktai persidengia. E, ataskaitų teikimas yra vienas iš tokių elementų. Svarbu daryti, ata, teikti ataskaitas, svarbu, kad tokie reikalavimai išliktų ir naujuose reikalavimuose. Anksčiau buvo pateikta būdavo pateikdava, pateik, pateikiama diagrama e, pasitelkiant keturis e, dokumentus, e, MIFID ir kitus. Ir galiausiai Ta diagrama visiškai pakito, jau nebebuvo diagrama. Per, ir pačiame centre buvo MIFID. Kaip galėtumėte suvienodinti ataskaitos standartus, juos pakeisti tam, kad būtų galima juos naudoti visame pasaulyje, visur. Taip pat dėl tų neteisėkuros pasiūlymų, ponia Melodija kalbėjo apie tai, E, neseniai mes pastebėjome, kad svarbu e, susitelkti ties asmens atsakomybę pardavimo srityje. Kiek, e, veiksmų, kiek tokių veiksmų gali būti Europos Sąjungos lygių, ne tik Junktinės karalystės lygių. Taip pat, jeigu jums tiek daug susirūpinimo kyla dėl vartotojų arba dėl pensininkų, e, kurie turi e, rūpintis savo ateitimi ir e, negalėdami e, tikėtis pagalbos tik iš valdžios. Jeigu patys asmenys yra atsakingi, kaip galime sukurti tinkamą aplinką tam, kad jie dalyvautų įvairiose sektoriuose ir galėtų savo lėšas investuoti, nebijodami dėl savo ateities. Dėkoju. Nematau Peter Jasako. Miguel Biegas, prašau. Dėkoju. Išklausiau e, minčių apie per didelę naštą e, šiame sektoriuje. Taip pat buvo skundžiamasi ir tuo, kad e, yra per griežti reglamentavimo reikalavimai. Nereikėtų pamiršti, kad išlaidos ir finansų krizės našta užgriuvo Europos piliečių e, pečius ir tai yra 40 procentų ES BVP. Kai yra skundžiamas e, tuo ta našta, teigiama, kad ji yra teisėta. Na, aš manau, kad patys vartotojai galėtų taip skūstis. Šiai kriziai kilus rinkose e, sunku įgyvendinti savireguliacijos sistemą. Kągi galėtume padaryti tam, kad pereitume prie to reguliavimo. Tas reguliavimas galbūt yra sudėtingas, bet jo būtinai reikia. Taigi jeigu yra bendrai sutariama, kad veiksmų imtis reikia, aš norėčiau paklausti štai ko. Ar tikrai yra teisėta skūsis reguliavimu? turint omenyje, kad mūsų krize didelė ir jos poveikis dar jaučiamas mūsų visuomenėje ir ekonomikoje. Na, o dėl paties proceso, manau, kad e, kyla nemažai klausimų, į kuriuos e, norėtume laukti svečių atsakymų. E, dėl pertvarkos fondų tai kainuos nedaug E, kainuos mažiau negu kad e, kainuotų pačios finansinės sistemos e, gelbėjimas. Tai galbūt 55 milijardai eurų. Na, o dabar sakoma, kad to galbūt neužteks. Priežiūra turėtų būti įgyvendinama ir šiaip ar taip bankai negalės bankrutuoti. Buvo pamiršti du svarbus aspektai bankų sąjungoje. Visų pirma, tai kad jau buvo pateiktas pasiūlymas dėl ataskaitos, kuriame būtų atskirtas investicijų e, banka, e, skirti investicijų bankai e, nuo kitų bankų. Bet ar nereikėtų tikrai atskirti tų e, mažmeninių bankų ir e, investicijų bankų, todėl kad to reikėtų vartotojų apsaugai. Būtent e, vartotojai investuoja savo lėšas, o paskui investicijų bankininkystėje jų lėšomis yra spekuliuojama. Ką Jūs manote apie tai ir ką manote apie šešilinę bankininkystę? Ar e, tai yra sistemos e, e, pasiekmi, galbūt per didelis reguliavimas? ir parodys, kad šešėlinė bankininkystė naudojama balansui ištaisyti. Na, o dėl kapitalo reikalavimų Ar yra e, e, prieštaravimas tarp reikalavimų e, dėl rizikos priemonės ir mažų ir vidutinių įmonių reikalavimų? Tie patys reikalavimai galbūt ir yra e, problemų priežastis, todėl kad bankai neinvestuoja į mažas rutinės įmonės būtent dėl reikalavimų ir daugiau investuoja į valstybės skolą. Na, o dar dėl mokesčių. Finansų sistemoje yra sumokama labai nedaug e, mokesčių. Bankai uh, sumoka daug mažiau mokesčių negu patys piliečiai. Bankai, finansinės institucijos yra taip pat labai svarbus e, veikėjai ir mokesčių vengimo e, e, ir slėpimo srityje. Dabar šiais skiriama labai daug dėmesio, taigi norėčiau sužinoti, kokia yra mūsų svečių nuomonė apie būtent bankų sektorių ir jų prisidėjimą prie mokesčių vengimo ir slėpimo. Ar tikrai finansų srityje bankai e, sumoka tikrai tinkamus e, mokesčius? Šis e, sektorius, šiame sektorėje taip pat galbūt reikėtų užtikrinti skaidrumą tam, kad būtų nevengiama, nevengiami mokesčiai. Dėkoju. Kas norėtų pradėti atsakyti? Ponas e, Gron. reporting standard. <clears throat> The only way to deal. Ačiū už šitas klausimus susijusius su atskaitomybės standartais. Manau, kad vienintelis būdas šios klausimus įspręsti tai yra išsamus apsivalymas, kalbant apie e, vartotojų, būsimų pensininkų teisų apsaugą, tai būtina pasirūpinti tvarę investicinę gražą, o e, dabartinį esimų projektą gyvendinant to nesiekiama, siekiama greitalaikio pelno, kaip išvengti visiškos finansinės sistemos griūties. E, centriniai bankai ir tikrai niekas e, nenorėjo finansų sistemos griūties, todėl dabar palūkanų normos yra artimos e, nuliui ir mes esame patekę į viena iš didžiausių per pastaruosius du šimtmečius finansinė recesija. Nulinės palūkanų normos ir yra skirtos tam, kad išvengtume finansų sistemos griūties rinkoje nieko negauname uždyką, jeigu būsime pensininkai nori didesnės finansinės gražos, jie turės prisimti didesnę finansinę riziką, tačiau mes neturėtume perkelti tos rizikos nuo finansinių institucijų ant vartotojų pečių, jeigu vartotojai nebus tinkamai parengti tą riziką prisijimti. Taip pat reikia ir e, tam tikras moralinės grėsmės įvertinti ir e, nepamirškime, kad privatus pensijų fondai, kurie labai daug lėšų investavo į finansų rinkas, smarkiai nukentėjo nuo dabartinės krizės. Tiek vat atsakymai ponos Svimburn klausimus. Pone Vienas noriu pasakyti, kad taip iš tiesų patvirtinome pertvarkos fondą, kurio e, vertė yra 55 milijardai eurų ir e, šio fondo lėšų nepakaks tam, kad jisai e, didelės finansinės institucijas galėtų išgelbėti. Tai Kaip Kipre 13 metais mes sugebėjome užkirsti padėti E, bankų sistemos griūčiai, tačiau nepamirškime, kad e, pertvarkos planą sudaro 1800 puslapių ir gyveninti šį planą per savaitgalį tikrai niekam nepavyks. Trumpai noriu atsakyti į klausimą dėl atskaitomybės standartų mes jiems nesipriešiname, tačiau jie turi būti išmintingi ir reikėtų taikyti skirtingus reikalavimus dideliems bankams, e, besivadovaujantiems sudėtingesnių verslo modelių ir kitokiems bankams. Nežinau, kiek išteklių prireiks reglamentavimo institucijoms, jeigu jie norėtų įvertinti informacijos e, apie 15 milijonų sandarių, kurie sudaromi kiekvieną dieną ir aš manau, kad e, tuos atskaitomybės reikalavimus reikėtų taikyti, e, atsižvelgti taip pat ir banko pobūdį nustatantiems atskaitomybės reikalavimus, kalbant apie įmoką į pertvarkos fondą, žinoma, jos yra būtinos, mes nenorime, tačiau du kartus mokėti už tą patį dalyką, tai yra nenorime mokėti įmokų į valstybių narių įsteigtus pertvarkos fondus į valstybės biudžetą ir į Europinį pertvarkos fondą. Kalbant apie mokesčius, įskaitant ir bankų mokestį, aš galiu kalbėti savo Raiffeisen banko vardu, tai e, bankų veiklos mokesčiai yra daug didesni nei privačių asmenų, kalbant apie šešėlinę bankininkystę, būtina ją reglamentuoti. Čia mes visiškai sutarėme dėl šio klausimo, nes labai nesažininga leisti šešėliams bankams verstis tą pačią veiklą kaip ir įprastiems bankams, e, tik tai jos nereglamentuojant. Pone Koller. Sakant į Kate Swinburne klausimą, dėl dubliavimuose ir persipinimo galiu tik pateikti vieną pavyzdį dėl būtinybės atskleisti informaciją dėl sąnaudų ir patiriamų išlaidų. Pavyzdžiui, draudimo bendrovės privalo pateikti tinkamą informaciją ne, pagal atskirus rodiklius ir taip pat 23 mūsų veiklos e, reglamentavimo taisyklių straipsnis taip pat įpareigoja pateikti atitinkamą, atskleisti atitinkamą informaciją. Manau, kad paprasčiausias būdas įgyvendinti nustatytus reikalavimus, tai yra pateikti nuorodą, pavyzdžiui, PRIPS reglamentą ir uh, aiškiai pasakyti, kad e, e, tinkamas reglamentavimas yra nustatytas ir jis turėtų būti pakankamas taip pat ir draudimo tarpininkams, remiantis draudimo tarpininkavimo direktyva. Perinant prie mokumas 2 reglamento mes gavome 271 e, ataskaitos reforma tai yra pakankamai didelis žingsnis į priekį, tačiau ECB dar yra nustatęs papildomas reikalavimas draudimo sektoriui ir iš pradžių buvo paminėta, kad prireiks papildomų reikalavimų galiausiai po ilgų diskusijų tarp ECB ir AJOPOS ir konsultantis taip pat ir su e, sektoriaus atstovais mes nustatėme visiems priimtiną e, sistemą, pagal e, kurią ECB pripažįsta E, ajopos atskaitomybės formas. Ir abi pusės dėl to turėjo padaryti tam tikrų nuolaidų. Ačiū. Pirmininkė, trumpai tik noriu pakomentuoti dėl atskaitomybės reikalavimų ir standartų. Man atrodo, kad atskaitomybė, jos procesas vyksta pakankamai dinamiškai, todėl šis reglamentas turi būti peržiūrėtas. Aš manau, kad šis procesas turi vykti iš apačios į viršų, o ne atvirkščiai ir jis turėtų pakankamai natūraliai dėrėti e, su kitais e, reglamentais, nes finansinės atskaitomybės tikslas yra e, siekti, kad geriau būtų gyvendinamas ir laikomasi finansinio reglamento. Tiek SSM, tiek ISAS, tiek kitame kontekste, kalbant apie kultūrinius pokyčius, aš manau, kad reglamentavimas galbūt dar nepasiekė e, pusės e, visų tų priemonių dabartinis reglamentavimas e, bendro mechanizmo, kuris būtinas finansų rinkoms reguliuoti. Taip pat labai svarbus dalykai yra susiję su įsipareigojimais finansiniais, su tam tikromis sankcijomis kriminalinėmis bei būtinybė užkirsti kelią piknaudžiavimui padėtimi rinkoje Taigi, reikėtų vertinti, kaip, kokias sankcijas taiko valstybės narės ir ar dar yra likę erdvės e, taikyti sankcijas Europos mastu. Dėl šešėlinės bankininkystės dar noriu pakomentuoti dėl arbitražo ginčių grėsmės. Tai yra tikrai labai svarbi programos sudėdamoji dalis, čia reikia palaikyti ryšį su finansinio stabilumo valdyba ir kitomis institucijomis tam, kad sustartume dėl bendro požiūrio. Ačiū prieš suteikdamas žodį Svenui Gigoldui, dar nematau Marko Zanį, dabar turime galimybę spontaniškiams klausimams, taigi prašau kolegų duoti man ženklą, įtrauksimės į sąrašą, dabar žodis Svenui. <coughs> Um, thanks for the Ačiū už pateiktą informaciją. Aš e, iš jūsų užuominų supratau, kad finansų reglamentas nebus veiksmingas, jeigu bus reguliuojama per daug, jeigu bus deleguoti teisės aktai, kiti teisės aktai ir tuomet bus sunku susigaudyti, ar mes dirbame teismingai, teisingai ar ne. Aš nelabai supratau, ar jūs iš tikrųjų norėtumėte, norėtumėte griežtesnių teisės nuostatų. Jeigu to nebus padaryta to dabar, tai vėliau atrodo nepavyks griežtinti reikalavimų kita vertus, ar nevertėtų atsisakyti tam tikrų nuostatų, kurios yra perteklinės. Žinoma, toks požiūris būtų pakankamai nepriimtinas. Tačiau aš norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie objektyvius kriterijus. Pavyzdžiui, ar vartotojams tenka didesnė finansų rinkose gauto pelno dalis. Ir kaip šitas pajamas paskirstyti tolygiai ateityje pensininkams. Atrodo, kad finansų sistemoje gautos lėšos yra neveiksmingai naudojamos. Pavyzdžiui, Švedijos sistemoje pensijų sistema yra pagrįsta turimų kapitalu, tačiau ta konkurencija tarp atskirų pensijų fondų investuotojų nėra tokia nuožmi. Ar Europa turėtų pasiūlyti uh, tam tikrus, pasiūlyti tam tikrus konkrečius, pigesnius taupimo produktus vietoj tų, kuriuos siūlo investicinės bendrovės ir bankai. Kitas mokumo reglamento įgyvendinimo poveikis finansų sistemoms. Atrodo, kad investuotojai ir draudikai investuoja į bankų paslaugas ir laiko jas patraukliomis. Tačiau ateityje reikėtų uh, užtikrinti įsipareigojimų vykdymą, kad našta uh, netektų vartotojams. Taigi reikėtų kokių nors konkrečių kriterijų. Ir dar vienas dalykas, ką Jūs manote apie pasiūlymą įsteigti Europos finansinių paslaugų savadą, kad būtų peržiūrėti visi reglamentai ir kad būtų išvengta dubliavimuose ir kad nekiltų uh, proporcingumo kriterijų, kai buvo priimta 40 skirtingų teisės aktų, kuriais yra nustatomos įvairios informacijos pateikimo e, taisyklės. Taigi norėčiau pak... išklausyti jūsų e, pasiūlymų ir jūsų vertinimo, ar mes einame tinkamu keliu ar ne. Dėkuoju. Nematau daugiau pagėdaujančių žodžių. Tuomet aš paklausiu kolegos Krū, paprašydamas jį konkrečiau apibūdinti EFRS. Ir kad jūs pakomentuotumėte, kokių problemų kyla dėl kapitalo E, likvidumo ir dėl to, kad e, nėra tinkamos pusiausvyros tarp pirmos ir pirmojo ir antro ramščio e, priemonių ir kad nėra galimybės tinkamai įvertinti riziką ir skatinti finansavimą realios ekonomikos vystimui. Taigi norėčiau, kad pakalbėtumėte apie bendras sąlygas ir apie konkrečią e, reglamento e, įgyvendinimo e, kryptį ir kokias perspektyvos ateitie. Dėl IFRS sistema kol kas yra priimtina ir su ją sutinka bankai, tačiau baiminasi dėl to, kad dėl IFRS 9 poveikio nebuvo atliktas joks tyrimas. Čia susidarime ne tik tai su įgyvendinimo problemomis, bet labiau su baime, kad nauji reikalavimai kapitalui gali turėti papildomo neigiamo poveikio arba tiesiog e, padidinti kapitalo e, kainą ir galbūt gali tek, tapti sudėtingiau skolintis ir žinoma, ta, tie sviravimai yra e, tikėtini, kai bus vertinamas kapitalo likvidumas. Taigi IFRS 9 naujasis reglamentas turėtų būti visapusiškai įvertinantas, o kalbant apie reikalavimus kapitalui, aš jau minėjau, kad iki tol neaišku, kaip bus įtrauktas į SREP sistemą kapitalo rezervo reikalavimas ir ECB taip pat kapitalo likvidumo procesas, kaip bus e, atspindėtas e, praėjusią savaitę Austrija įvertino šitos reikalavimus ir nežinia, kuo visą tai e, pavirs. Tačiau kapitalo rezervo papildomas formavimas, žinoma, būtų gerai, jeigu jisai užtikrintų daugiau stabilumo ir e, prognozuojamumo, nuspėjamumo. Aš norėčiau atsakyti Gigaldui į klausimą dėl ilgalaikių produktų ir dėl iššūkių kylančių pensijų sistemoms. Jūs galvojate apie ilgalaikius projektus, tačiau mes draudimo E, e, sektoriuose visuomet turėti omenyje apie kitus. Kad... Uh, developing a right investment approach. Um, there are solutions to that, I think. Trumpalaikius uh, sprendimus arba kitokius sprendimus ir todėl mes turėtume galvoti apie perspektyvą, ir tikėtis, kad atliksime tą ar kitą, bet kartu turime būti lankstus, prisidaikydami prie kintančios situacijos. Dėl Europos finansinių paslaugų savado. Kartais nukenčia e, konkretaus produkto pasirinkimo galimybė kadangi kartais e, siūlydami tą patį produktą mes nebūtinai sulaukime tokio pat e, rinkos veikėjų elgesio. Pavyzdžiui, gali atsitikti, kad siūlant vieną produktą yra mm, formuluojami kapitalo likvidumo reikalavimai, taip pat ir garantijos ir dažnai tenka tai daryti teikiant viso spektro paslaugas. Kitas dalykas, kad vartotojai kartais elgesi panašiai ir tais atvejais galima identifikavus panašią elgseną panašiai arba vienodai įvertinti riziką, ypač draudimo sektoriai kainodaros srityje rinkoje kai išeina vienas ar kitas veikėjas, tenka daryti nuolaidas ir patraukti vartotojus. Dėkoju. Aš pritariu, kad reikia objektyvų kriterijų susijętų su vartotojų patirtimi. Tačiau pagal MIFID 2 reikėtų vadovautis ir valdyseno taisyklėmis, pagal kurias reikėtų įvertinti verslo modelį, tendencijas rinkoje, taip pat vartotojų elgseną. Ir tai užtruks, kol bus gauti konkretus rezultatai. Dabar grįžtant prie e, peržiūros duomenų, tai viso to iš tikrųjų reikia. Kitas dalykas - bendri europinio lygio taupimo produktai. Iš tikrųjų, Europos mastu buvo pabandyta pateikti tokį produktą kaip jūsits, tačiau galvoti tą linkmę ir toliau reikėtų, reikėtų, bet to Junktinėje karalystėje yra E, e, stengiama sukurti labai paprastus e, prieinamus produktus, tačiau tai yra nelengva dėl finansinių serv... paslaugų reglamento o, o, siūlomų finansinių priemonių. Žinoma, reikėtų pateikti išsam informaciją apie priežiūros institucijas, ir suvokti, kad Europos finansų sektoris yra labai sudėtingas. Jeigu mes apskritai sutiksime su, jeigu nesutiksime su principais, parengta sistema, tai tuomet labai sunku bus pateikti visiems priimtiną pagrindinių priemonių apibrišti. Norint atsakyti į pono Gygols klausimą, mes Finance Watch nereikalaujame daugiau reguliavimo. Mes norėtume, kad reguliavimas būtų paprastesnis ir griežtesnis. Pavyzdžiui, mes pasisakome už sverto e, santyki, nei kad mokumo e, santyki. Taip galėtų būti vienas pavyzdys. E, standartizuotų vartotojų produktų pasiūlymas yra gan įdomus, tačiau tai nereiškia, kad mes esame dabartinio kapitalo rinkų sąjungos fanai. E, kalbant apie geresnę gražą, mums reikėtų, kad dabartinė situacija būtų e, nusistovėjusi, kol centriniai bankai nekelia palūkanų normų, e, pensininkai ir kiti taupantieji nukentės. Mes dabar išgyvename finansinio spaudimo laikus. Kalbant apie augimą, e, mes galime imtis veiksmų, mes ne visiškai sutinkame su dabartinė diagnoze. Ir aš savo pasisakymę e, kalbėjau apie prioritetus, apie pirkimo galę. Mums reikia uh, kad vartotojai atvertų savo piniginės. Jie dėja to nebedaro. Taip pat e, turime žinoti, kad vartojimas sudaro 2 trečdalius BVP. Tai yra pats didžiausias variklis, kurį mes turėtume iš naujo užvesti. Ačiū. Taip, aš visiškai e, sutinku su jūsų e, nurodytų santykiu. Dabar sutiksiu žodį pranešėjui auf die Zeit. Es ist kurz nach halb fünf. Äh, sehr kurz. Äh, ich möchte mich herzlich bei allen. Norėčiau padėkoti visiems e, kolegos, kolegoms, kurie atsakė į klausimus, pateikė įžvalgų apie Europos finansinių rinkų reglamento galimą poveikį. Mes gavome informacijos e, iš uh, bankų sektoriaus, iš draudimų sektoriaus, iš nevyriausybinio organizacijų atstovų, taip pat akademinio sektoriaus atstovų, įdomios informacijos. Norėčiau padėkoti visiems šešėliams pranešėjams, visi, kurie dalyvavo, visiems, kurie dalyvavo šioje įdomioje diskusijoje. Mes puikiai suprantame, kad mes nesistengėme stengiame e, e, reglamentuoti pagal vieną kurpalį. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tų reguliuojamų, reglamentuojamų finansų įstaigų dydį ir, žinoma, reikėtų neskaidyti šitos rinkos. Labai svarbu įvardinti konkrečias problemas ir nurodyti jų sprendimo kelius. Manau, kad šios dienos klausimai buvo labai naudingi, vertingi. Galiausiai juk reikia įvertinti įvairiausias teisės nuostatas, kurios šiuo metu galioja ir šitą dėlionę reikėtų paversti bendru vaizdu. Su šešėlės panešėjais toliau bendradarbiausiu per artimiausius mėnesius ir tikiuosi parengti padorų pranešimą savo iniciatyvą. Dėkuoju, dėkuoju pranešėjams, svečiams už įdomius pasisakymus. O dabar laukiame pirmojo pasikeitimo nuomonėmis dėl nuomonės projekto teksto ir iš karto pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo, kai tik tai atvyks vicepirmininkas Mirs. Minutė kita ir mes tęsime darbą.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 14 darbo atvarkės punkto viešasis klausimas sistemos Target to Security tema. Ir aš norėčiau pasisveikinti su Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nariu Yv Merš. Jis priėmė mūsų pakvietimą atvykti čia ir pakalbėti apie Target 2 Securities platformą, kurią išvystė, kurią parengė ir kuriai vadovauja euro sistema. Europos centrinis bankas. Mes jį pakvietėme tam, kad galėtume paminėti šios platformos e, e, pradžią. Ji pradės veikti birželio 22 dieną kitą savaitę. E, prie šios sistemos prisideda taip pat ir Italija ir kitos šalis, pavyzdžiui, per centrinį vertybinių popierių depozitoriumą. Taigi ši diena bus e, istorinio įvykio diena, tuomet ja, e, tai bus didžiulis pokytis Europos finansų sistemoje, bus pašalinta daug kliučių Europos vertybinių popierių rinkoje ir taip pat galėsime suvienodinti e, sistemos, sistemos po e, sandorio sudarimo veikimą. Taigi suteiksiu Jums žodį. Ponas Meš pasisakės taip pat apie rinkų e, vienodinimą ir uh, šio projekto sąveika su e, centrinio vertybinio popierių depozitoriumo reglamentu, kuris buvo patvirtintas e, pernai ir prie kurio taip pat prisidėjo ir Europos parlamentas. Taip pat e, komisija pastaraisiais mėnesiais dirbo ir, ties, ir su kapitalo rinkų sąjungos reglamentu. Taigi žodis ponui Ivmeš. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, dėkuoju už tai, kad pakvietėte mane šiandieną kalbėti apie Target to Securities e, sistemą. Aš prisimenu, kaip prieš dešimt metų Europos parlamentas man rodė didžiulį pritarimą šiai idėjai. Ir labai daug laiko užtruko tol, kol buvo įgyvendinta ta pirminė procedūra e, ir buvo parengtos visos techninės bei veikimo detalės. Taigi liko trys darbo dienos iki šios svarbaus įvykio, nes kitą pirmadienį penkios nacionalinės e, centrinio vertybinių popierių depozitoriumo sistemos bus e, perkeltos perėjais prie mūsų platformos. Tai yra tik pirmoji perėjimo banga ir galiausiai 21 e, nacionalinė sistema bus perkelta į šią platformą. Tai yra vienas iš didžiausių projektų, kuris Europos sistemoje buvo inicijuotas Žinoma, aš nenoriu sumenkinti svarbių logistinių e, iššūkių, kaip pavyzdžiui banknotų įvedimas 12 valstybių narių tą pačią dieną. Taip pat nenorėčiau sumenkinti ir paties Europos centrinio banko įkūrimo svarbos. Jis e, E, veikia ir pasitelkia taip pat veiksmingus veikimo modelius. Taip pat dar vienas didžiulis projektas buvo SSM. Tai galbūt nebuvo labai daug apimantis e, projektas, bet laiko buvo tikrai nedaug ir per vienerius metus mums teko e, įvesti šį naują bendradarbiavimo mechanizmą. Taigi dabar mes, mes periname prie naujo projekto, kuris taip pat yra svarbus ir iš politinės perspektyvos. 1999 metais, kai atsirado euro ir Europos, euras ir Europos centrinis bankas, egzistavo nacionalinės sistemos. Ir tuomet mes tiesiog susijęjome tas nacionalinės sistemas ir ta sistema buvo pavadinta Target. E, tai buvo tik mokėjimo sistemų sujungimas. Ir labai greitai pastebėjome, kad, e, kad jeigu atsirastų integruota platforma, e, ši platforma būtų daug veiksmingesnė negu tų nacionalinių sistemų susijimas. Taigi, 2004 e, metais e, mes taip pat įkūrėme Target 2 sistemą, tai buvo jau integruota sistema, lyginant su Target 1. Dabar šioje sistemoje e, dalyvavo 56 tūkstančiai bankai visame pasaulyje ir taip pat Europos centrinis bankas. Ir 2014 metais daugiau negu 90 milijonų mokėjimų buvo padaryta per šią sistemą ir apyvarta buvo 492 trilijonai eurų. Target 2 sistemos naudojimas yra privalomas mokėjimų nurodymams, bet ši sistema gali būti naudojama taip pat ir privatiems asmeniniams mokėjimams. Europos parlamentas E, išreiškė savo nuomonę ir dėl to dabar Target 2 yra naudojama ne tik euro e, mokėjimams, bet tai yra įvairių valiutų platforma. Na, Target 2 e, dar nėra konkrečiai valiutos sistema, tai yra vertybinių popierių sistema, bet ateityje mes tikrai Target 2 suvienodinsime, priartinsime ir prie Target 2 securities. Kai mes įkūrėme tą Europos infrastruktūrą skirtą mokėjimams grinaisiais pinigais, supratome, kad Europoje visi mokėjimai daromi pasitelkiant įkaitą, užstatą ir neturėjome Europos sistemos vertybiniams popieriams. Taigi, norint daryti mokėjimą su įkaitu, e, reikėjo integruotos Europos platformos. Bet būtent per nacionalinės sistemas buvo vykdomi, vykdomos vertybinių popierių transakcijos ir integruota europinė sistema galėjo susijęti tiek mokėjimas grinaisiais pinigais, tiek e, vertybinių popierių e, sistemas. Europoje buvo daug nacionalinių sistemų, galbūt daugiau negu 30 centrinių vertybinių popierių depozitoriumų. E, teisės aktai skyrėsi ir skiriasi taip pat ir taisyklės taikomos procesams po sandoro sudarimo. Integruotos sistemos sukūrimas būtų teigiamas procesas dar ir todėl, kad atsiras padidėtų saugumas, e, vertybiniai popieriai būtų iš karto pervedami, susijęmi su Europos, su Centrinio banko lėšomis. Ir būtų galima taip pat ir susijęti nacionalinių e, vertybinių popierių e, sistemas. nes dabar yra naudojama tik informacinių technologijų platforma. Nacionalinės, e, nacionaliniai depozitoriumai e, bus naudojami visose platformose ir dėl to didės pridėtinė vertė. Manau, kad svarbu taip pat pabrėžti ir valdysenos aspektą, e, kurių reikia vykdant e, mūsų europinę integraciją. Tai yra T2S e, valdybos valdymo struktūra. Jeigu aš parodyčiau to valdymo struktūrą, diagramą, jūs pamatytumėte, kad ji yra gana sudėtinga bet e, mes e, šią struktūrą paskirstėme į keturias dalis ir iš viso joje yra e, šimtas dalyvių. Bet ši sistema buvo aiški, suprantama, ji gerai veikia ir dėl to šis projektas yra sėkmingas. Žmonės, kurie įsitraukė į šį bendradarbiavimą, buvo būtent stiprioji proceso projekto dalis. Jums turbūt jau teko girdėti iš spaudos, kad T27 S struktūra nebuvo stabili tam, kad būtų galima ją įgyvendinti. Vis dėlto ši platforma yra e, stabili, tai buvo paskelbta ir ji pradės veikti. E, Ji e, veiks taip pat, e, jai vadovaus valdymo taryba ir taip pat prie jos veikimo prisidės ir iniciatyvinė grupė. Mes norime, kad perėjimas prie šios platformos vyktų sklandžiai. Įvertinus šios platformos e, statusą, jos stabilumą ir parengimą, aš galiu patvirtinti, kad ši platforma yra parengta pereimui prie jos ir ji pradės veikti kitą savaitgalį. Tai patvirtino taip pat ir vertinimai raštu iš iniciatyvinės, iniciatyvinės institucijos. Iš, tai patvirtino e, tai, tą dokumentą rytoj patvirtins e, vadančioji taryba ECB. Euro sistema yra parengta, bet mums reikia taip pat, kad pasirenktų taip pat ir nacionalinėse bendrijose. Reikia susijęti bankus su CSD. E Šiuo metu penkios valstybės dalyvauja pirminėje prisijungimo bangoje savanoriškai Tai yra Graikija, Malta, Rumunija. Šveicarija ir Italija. Visi tų šalių CSD depozitoriumai informavo, kad jie yra pasirengę prisijungti prie platformos ir gali parsisiųsti visus statinius mm, duomenis e, jie, čia duomenys bus visi patalpinti toje pačioje platformoje. Ir keturiose šalyse e, sandorių vertybinėse popieriais e, pars, m, m, ištaugojimas vyks būtent toje platformoje, o vienoje šalyje, iš, tai yra Italijoje, m, procesas dar bus pavėlintas Tiesiog Italija pareiškia, kad norėtų dar testuoti šią platformą. Jie prisijungs prie šios platformos pirmadienį, bet visas operacijas joje vykdės vėliausiai nuo rūpiučio 31 dienos. Visi kiti subjektai šiam, šiai minčiai pritarė, todėl kad žinoma, Jūs galite įsivaizduoti, kad dėl tokio pavėlinimo galėjo kilti abejonių dėl platformos įgyvendinimo. Vis dėlto CSD rinkos dalyviai nusprendė, kad neigiamo poveikio dėl tokio pavėlinimo nebus. Ir nusprendėme, kad iki kito meto pabaigos, kito mėnesio pabaigos turi būti pateikta ataskaita apie apie kitų procesų e, vykdymą ir bus papildomai sprendžiama dėl Italijos prisijungimo, pilno prisijungimo prie šios platformos iki rūpūčio 31 dienos. Kokie šios bendros platformos privalumai? Visų pirma, kaip ir CSD reglamentas, dėl to atsiras daugiau suderinimo. Šiuo metu nacionalinės rinkos Europoje dar yra labiau, per daug susiskaldžiusios ir dėl to mums reikia bendrų taisyklių, standartų ir kai kuriuose srityse visiško suvienodinimo. Taigi, taip bus galima reaguoti į rinkos tendencijas. Jūs turbūt prisiminate, kad 2003 metais buvo džiovaninė ataskaita e, apie finansus po sandorių sudarimo ir kai kurie iš trūkumų, kurie buvo ten paminėti, dar nebuvo išspręsti. Ir būtent šią platformą mes šalinsime svarbiausius iš tų trūkumų, jų dar ir toliau išliks bet aš tikiuosi, kad bus galima grįžti prie tų trūkumų, diskutuojant apie kapitalo rinkų sąjungą. Taigi aš esu pasirengęs diskutuoti apie tuos pagrindinius skirtingus e, trūkumus ir kaip juos reikėtų šalinti. Taigi tiek šiam kartui ir esu pasirengęs atsakyti visus klausimus. E, to Mr. Mersch for this presentation. And now we... Dėkoju ponui Mersch. Dabar pas, žodis Werner Lange. Vielen Dank, äh, Herr Mersch. Ačiū, ponė Merš. Jūs äh, ėmėtės labai plataus klausimų rato, jeigu galiu tai pasakyti, 2008-aisiais jau buvo patvirtinti principiniai politiniai sprendimai, praėjo septyneri metai, kitą pirmadienį jau galėsite pradėti dalyvaujant keturioms su pusė valstybėms narėms. Jeigu teisingai supratau, Italijai dar prireiks šiek tiek laikotarpio, kad per vasaros atostogas galėtų tinkamai palsėti ir visapusiškai dalyvauti organizacinių požiūrių. Tai yra tikrai puikus pasiekimas, kabutėse, na, remiantis tuo, ką minėjote, noriu paklausti, kokia buvo priežastis Europos centriniam bankui imtis steigti šią platformą. Sąraše tų, kurie iki 2017 turėtų prisijungti, yra trys ne eurozonos šalis - Šveicarija, Vengrija ir Danija. E, turėtų prisijungti po gerų metų. Kaip vertinate galimybę įtraukti į šią sistemą jungtinę karalystę, turint omenyje, kad Londonas yra labai svarbi finansinių sandorių vieta, ar čia yra tam tikras e, konkuruojantis egzistuoja tarpusavio santykis ir ar tai galėtų tapti tam tikrų iššūkių ateičiai. Kitas klausimas, e, target vienas, sistema buvo smarkiai kritikuojama dėl įvairių grėsmių. Čia į šią sistemą įsitraukėte tik valstybinius popierius na, ir kilo diskusijos tarp mokslininkų, e, kurios baigėsi ieškiniais teisingumo teismui ir vienas e, mokslininkas parašė labai storą knygą apie tai, kurias turinio niekas nesuprato, nesuprato, galbūt išskyrus jo padėjėjus, taigi eurozonoje tai sukėlė pakankamai aršias diskusijas. E, ir tas pertvarkymo e, mechanizmo suma, kuri turėtų siekti 500 milijardų eurų, yra tikrai pakankamai didelė, todėl reikėtų neapsiriboti vien eurų, bet reikėtų įtraukti ir kitas plat, e, valiutas į šią platformą, jeigu viskas vyks taip, kaip planuojama iki 17 metų, kaip ta apimtis, kokia jos raida turėtų būti ir kokie turėtų būti pagrindiniai <clears throat> kriterijai šios e, sistemos, kaip vertinate dabartinę diskusiją dėl atsiskaitimų grinaisiais pinigais atsisakymų. Ačiū. Atsakymas. Ačiū. Pirmiausiai noriu priminti, kad pradžioje manėme, jog galėsime paskatinti rinką imtis būtinų iniciatyvų tam, kad tokia platforma būtų įsteigta privačios iniciatyvos pagrindu, tačiau stebėdami kelius metus, kaip sunkiai yra įveikiamos kai kurios kliūtis susijusios su, su viešame sektoriuje sitvirtinusią reglamentavimo aplinką, nusprendėme, kad Europos centrinis bankas turėtų imtis žygių ir tokią platformą įsteigti, kadangi ECB buvo institucija, kuria labiausiai tokia platforma rūpėjo, nes e, e, jie smarkiai priklausė nuo veiksmingos e, piniginių sandorių infrastruktūros, mokėjimo infrastruktūros, todėl prieėmė išvados, kad būtent ECB reikia imtis šios iniciatyvos. Turiu pripažinti, ir Europos parlamento nuopelnus šią platformą steigiant, nes Europos parlamentas būtent e, griežtai reikalavo, kad ta platforma turėtų apriepti ne vien tik eurą, bet ir kitas valiutas. Manau, kad šis pasirinktas požiūris buvo tinkamas. Žinoma, dėl to pradžioje kilo tam tikrų funkcinio pobūdžio sunkumų, tačiau vėliau uh, šis modelis pasitvirtino, pasiekiančią platformą paversti visą Europą apreipiančią platformą. Prieš kelias savaitės lankiausi Švedijos centrinėme banke ir kolegos, kurios, kurie yra atsakingi už savo valiutą ir jos įtraukimą į šią platformą su jais kalbėjausi Tačiau žinoma, kad nacionalinė vertybinių popierių saugykla yra atsakinga už vertybinius popierius ir daugelį šalių tas uh, depozitoriumas nėra valstybinė institucija, kitose yra. Švedijos kolegos patvirtino, kad jų bankų sektorius šiuo metu iš naujo svarsto galimybę prisijungti prie T2S sistemos ir Centrinis bankas labai dėmesį stebi, kur link pakryps šios diskusijos ir yra įmamas atitinkamų pasirengamųjų priemonių, pasirengimo priemonių. Noriu pasakyti, kad e, Švedijos kolegos labai įdėmiai stebi, e, kaip e, įvykiai klostosi kitose kaiminėse šiaurės šalise, pavyzdžiui, Suomijoje ir kitur vertybinių popierių depozitoriumo srityje. Todėl aš e, artimiausiu metu ketinu susitikti taip pat ir su kolegomis iš Norvegijos centrinio banko, nes jie dirba panašioje techninėje aplinkoje ir jų interesas prisijungti prie Target 2 Securities platformos taip pat yra pakankamai didelis, kalbant apie padidėjusias apimtis e, apyvartą, kuomet prisijungs prie platformos naujos šalis. Po to, kai bendrasis teismas priėmė tinkamus sprendimus susijusius su Anglijos e, Centrinio banko, Bank of England sprendimais, bandant e, taip pat e, pasinaudoti įvairiomis e, target du siūlomomis galimybėmis. Pažiūrėsime, kuo viskas baigsis, tačiau dabar nusprendėme E, sustiprinti bendradarbiavimą būtent šioje srityje, sukurti atitinkamą infrastruktūrą. tarp skirtingų valstybėse narėse veikiančių institucijų. Taip pat buvo užduotas klausimas, ar ši platforma e, ir ketina įtraukti ar apriepti ir daugiau skirtingų valiutų. Mes e, paraginame visas valstybės norės prisijungti prie šios platformos. E, Ta galima padaryti e, sujungus nacionalinės vertybinių popierių saugyklas su tomis saugyklomis, kurios veikia T2S aplinkoje arba e, vykdant e, grinų pinigų operacijas e, savo valiutą, o operacijas arba vertybinių popierių sandorius vykdant eurais. Mes esame labai suinteresuoti, kad šie procesai įvyktų ir šiuo metu mums svarbiausia, kad sistema pradėtų veikti ir po to sulaukti daugiau dalyvių iš Europos ir kartu įvertinti, e, kiek ne eurozonos valstybių narių atitinkamos institucijos yra suinteresuotos prisijungti prie šios platformos tam, kad galbūt ateitieji taptų pasaulinio masto standartu. Ačiū pirmininkas sako, noriu priminti, kad kiekvienam klausimui atsakymui turėtume skirti nedaugiau nei penkias minutės, pol tam. Aš pirmininkė trumpai pamėginsiu paklausti. Manau, kad tai yra tikrai milžiniškas ir labai sudėtingas projektas, kurio įgyvendinimas ir parengimiai darbai užtruko daugelį metų. Čia prieš pradedant šią platformą veikti, jūs galvojate, apie tai, kas e, galėtų nepavykti. Neabejoju, kad jūs įvertinote visas galimas grėsmės, taip pat ir e, platformos dalyviai jas įvertino, tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad mes visi norime turėti pakankamai stabilę finansinę aplinką ir nenorėtume rizikuoti paleisdami apyvartą platformą, kuri galbūt veiktų netinkamai. Aš suprantu, kad kai jūs kalbate apie tas būsimas naujų valstybių prisijungimo bangas, Tačiau man būtų įdomu išgirsti, pagal kokius kriterijus buvo atrinkti pirmosios ir antrosios bangos dalyviai, kurie naudotųsi arba naudosi šią platformą. Dar vienas e, specifinio pobūdžio klausimas. E, e, negaliu nepastebėti šiuo metu, kadangi tai buvo susijęs su vien dalyviu iš Graikijos, arba su Graikijos dalyvavimu, tiksliau šioje platformoje, turite omenyje dabartinę Graikijos ekonominę ir finansinę padėtį, tai negalėtų sukelti grėsmės visos platformos veiksmingumui. Galbūt galėtumėte pakalbėti ir pristatyti konkrečias uh, priemonės, kurių būtų galima imtis siekiant sukurti kapitalų rinkų sąjungą. Sir... Atsakydamas jūsų pirmuosius klausimus, turėčiau pasakyti, kad mes nemanome, kad įgyvendę šitą projektą kas nors buvo padaryta neteisingai. Tokiais atvejais visada būna tam tikrų didelių kliūčių, sutrikimų testuojant pavyzdžiui, programinė įranga, kuri skirta platformai prieš keletą savaičių buvo tam tikrų e, virusų, kurie iš esmės apsunkino gyvenimą, tačiau ne iš esmės. Ir žinoma, mes e, sugebėjome išspręsti šias problemas, ne tik tai mes, bet ir vartotojai e, tiki, kad e, nėra nieko, kas e, trukdytų sistemai sėkmingai veikti ir žinoma virusus reikia eliminuoti ir tai galima pasakyti 99 procentais įsitikinus, kad tai bus padaryta. Kitas dalykas - dalyvavimas platformoje yra e, laisvanoriškas. Todėl nei viena valstybė nėra verčiama pasirinkti pirmąjį, e, pirmąją bangą arba antrąją bangą. Jos pačios turi apsispręsti. Dėl Graikijos. tai yra Graikijos įtraukimo į sistemą. Tokioj sistemoje dalyvavimas užtikra daugiau finansinio stabilumo. Kalbėdamas apie politinius procesus, aš turiu omenyje, kad finansų stabilumas yra bendra vertybė, todėl bank, Brankijos bankų dalyvavimo šioje sistemoje galėtų stabilizuoti mokėjimus Graikijoje tarp dalyvių sistemoje ir tarp dalyvių graikų ir dalyvių ne eurozonos valstybių bankų. Aš manau, kad privalumai akivaizdus bet kam dalyvaujančiam sistemoje dėl to, kokia nauda galėtų būti kapitalo bankų sąjungai. Pirmiausia, būtų panaikinti tie trikdžiai, kurie Žaninį pranešime yra paminėti, kadangi būtų sukūrėmi bendri europietiški standartai ir taip pat Europos verslui uh, tai būtų galimybė įveikti e, trikdžius, kurie yra atsiskaitimuose tarp valstybių. Keis Wimber. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ponui Merš. Tiesiog džiaugiuosi, kad šitas projektas pagaliau subrendo ir kadangi praleidome keletų metų nagrinėjimai CSDR mes dabar džiaugiamės ir sveikiname jūs, kad pasiekėme e, finišo tiesėje ir aš tikiuosi, kad ta programa pradės veikti artimiausių metų. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad šita platforma veiktų ne tik tai Europoje, bet ir plačiau. Ir kad ji galėtų plėstis. Kaip CSDR pranešėja, aš negaliu susilaikyti ir paprašyti jūsų patarimo. CSDR daug ko pasimokė iš T2, T2S. Of... Iš T2S, ypač kalbant apie bendrą ES e, finansų rinką. Be to, kai kurie kiti teisės aktai padėjo T2S bendrai kurti bendrą ES rinką. Kalbant apie CSDR, reikėtų vis dėlto pagalvoti apie tai, kaip e, antrasis e, e, priežiūros arba disciplinos režimas bus įgyvendintas, kaip apskritai veiks sistema, jeigu bus padaryta klaidų, jeigu mes galvotume apie CSDR įgyvendinimo pradžią, tai turėtume pagalvoti apie T2S e, įgyvendinimą, kad šita sistema būtų įsteigta ir kad nereikėtų e, dubliuoti procesų. Ar jūs pritartumėte tam vėlavimui, kad e, parlamentas galėtų uh, Uh, užbaigti trilogo procesą. Ir be to pratesiu klausimą dėl valstybių, kurios dalyvaus sistemoje. Iš tikrųjų šitas modelis yra labai tinkamas ir padės sumažinti vartotojų kaštus visoje Europoje. Taigi bus naudingas visoms valstybėms Tačiau suprantu, kad šitas procesas yra savanoriškas ir aš norėčiau paklausti jūsų, kiek laiko užtruks, kol mano valstybė narė ir kitos prisijungs prie šitos e, laisvanoriškos informacinių technologijų sistemos. Uh, thank you for this uh, question and the Dėkuoju už šį klausimą, taip pat už išsakytą paramą. E, bendras taisyklių e, savadas yra e, tas dalykas, kur mūsų tikslai sutampa su CSDR. Yra ir kitų sričių, kur mes arba papildome CSDR, kurdami labiau integruotą Europos atsiskaitimo e, sistemą ar platformą. E, kitas klausimas, ar reikėtų atidėti įgyvendinimą tol, kol prisijungs antroji šalių banga Taip, e, tam, tikru, tam tikrą prasme tai e, padėtų išvengti dviejopo režimo, kai kurios šalis bus perėjusios, kitos e, dar nebus perėjusios, bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad integravimosi procesas turi būti labai atsargus E, reikia laikytis terminų ir negalima tiesiog atidėti proceso. Jeigu būtų laikomas daromas spaudimas, kaip galima greičiau atlikti įgyvendinimą, neperinant prie visapusiško sankcijų ir baudos, baudų e, sistemos, tai nebūtų pats tinkamiausias kelias, tačiau tai yra ta sritis, kuri sulaukė Europos parlamento paramos. E, Parlamentas labai prisidėjo prie e, T2S platformos sukūrimo ir aš manau, kad diskutuojant apie kapitalo rinkų sąjungą, mes taip pat rasime bendrą sutarimą. Kalbant apie Junktinę karalystę, kaip aš ir sakiau, mes palaikome ryšius su Anglijos banku ir svarstome galimybės padidinti infrastruktūros efektyvumą, taip pat priežiūros efektyvumą galimybės, darant Europos aplinką saugesnę, efektyvesnę ir pigesnę pagrindiniams rinkos dalyviams. Ačiū. Toliau kalbės Fabio Demasi. Nobody there from Alde, I guess. Oh, okay. Apparently not. Atrodo, kad kitų Alde frakcijos atstovų nėra. Aš šiek tiek uh, dėl to esu e, nustebęs. Aš norėjau e, sutelkti dėmesį į kitą e, tytuvės aspektą. Kolega Langė minėjo kitą kolegą, buvo kalbama apie riziką, kasgi būtų, jeigu valstybė nevykdytų tytuvės įsipareigojimų. Man tai yra susijęs su kapitalo judėjimu e, per pastarąsias savaitės, e, mėnesius. Mes visą tą labai aiškiai matėme. Būtina mokėti palūkanas. Aš norėčiau jūsų paklausti. Jeigu nebūtų daromi mokėjimai ir nacionaliniai bankai turėtų laikyti e, balansus prarastais. Mes žinome, kad e, centriniai bankai e, gali taip pasielgti. Ką Jūs apie tai matytum, manytumėte? Ačiū Jums už atsakymą. Aš turėčiau nesutikti šiek tiek su jumis dėl to, kad T2S atspindi tik kapitalo judėjimą. Ir matome, kad realybė vienoje šalyje yra tokia. Tačiau jeigu e, valstybė e, turi visą prieigą prie rinkos, tai e, TDS atspindi vieną aspektą ir tarbankiniai srautai nebus tinkamai atspindėti Centrinio banko balansuose kaip Target 2, nes bankai taip pat gali imtis E, tarbankinio kleringo procedūrų. E, jūsų politinio pobūdžio klausimas e, buvo toks, kasgi atsitiktų, jeigu valstybė pasitrauktų iš euro zonos. Tokia galimybė sutartyse nėra numatyta ir mes manome, kad dalyvavimas eurozonoje yra negražintinas procesas ir tai buvo nuspręsta tvirtinant sutartis ir reglamentus. Todėl jeigu dabar mes įvestume tam tikrą sistemą, kuri mūsų požiūriu būtų prilyginta renacionalizavimui, tai euras, eurui kiltų grėsmė. Tačiau yra ir kitokių mechanizmų. Vienas jų egzistuoja Junktinėse Amerikos valstijose, vienas iš jų yra ne visiškas klyringas metų pabaigoje. Yra ir kitų mechanizmų, kurie riboja riziką, kalbant apie centrinių bankų ba balansą. E, svarbiausia yra proporcingumas Target 2 tikslas yra, nėra viena kryptis. Ir problema kiltų tuomet, jeigu viena iš valstybių išliktų vienoje sąskaitos pusėje per nelik ilgą laiką. Tai netitiktų Europos integracijos idėjos, o konkrečiai e, realios konvergencijos idėjos, pasitelkiant asmenybę. Taigi, kol mes laikomės e, to principo ekonomikos valdymo srityje ir laikomės kitų e, palaikančiųjų priemonių, aš manau, kad nėra realaus poreikio pakeisti Target 2 e, balansus. Ir jeigu mes dabar imtumėmės naujų apibrieščių ir naujos sistemos, tai situacija taptų sudėtingesnė nei kad dabar. E, dėl ECB negatyvaus kapitalo Yra keletas tokių pavyzdžių Europos Sąjungoje. Ir tai savaime taip pat neturėtų būti išlaikyta per nelik ilgą laikotarpį, nes tai gali iš esmės pakengti Centrinio banko reputacijai visuomenės akise. Tokia situacija yra galima laikinai, jeigu tam jeigu yra tam tikros aplinkybės, tačiau tai negali būti ilgalaikė situacija. Dėkoju, dabar ponas San. Dėkoju, pirmininkė. Aš pritarčiau e, tiems, kurie džiaugiasi tuo, kad atsiras ši nauja struktūra ir kad tai buvo padaryta labai greitai. Laiko, žinoma, reikėjo, bet darbo tikrai taip pat buvo labai daug. Darbas buvo tikrai įveiktas labai gerai. Dar norėčiau dėl, paklausti dėl Target 2 Securities. Ar apskritai jūsų manimų ta sistema T2S be jungtinės karalystės Europos Sąjungoje bus kokia nors e, netobula sistema, ji neveiks e, veiksmingai. Na, o dėl Target 2. Kadangi kolega Demazė jau uždavė klausimą apie tai, norėčiau grįžti prie to klausimo. Jūs atsakėte šiek tiek, galima sakyti, politiškai. E, minėjote eurą, tai yra tema, kuri liečiama dažnai. Bet e, reikėtų pripažinti, kad nors ir sutartyse tai nenumatyta, vis dėlto gali susiklosti situacija, kuomet viena valstybė nuspręs vienašališkai išeiti iš tos bendrosios valiutos, iš eurozonos. Mes e, čia turime, žinoma, menyje Graikiją. Jeigu, tarkim, Graikija išeis iš eurozonos ir nebus galima jai neleisti E, iš, čia, iš jos išeiti. Kas e, tada e, bus su Target 2, kokia bus Target 2 situacija, nes ten dabar skola 99 milijardai eurų. Valstybės narės turėtų prisijimti šią skolą ir ją padengti, ar tai būtų tik kažkokia teorinė skola ir ji nedarytų įtakos balansams. O jeigu Graikija neįstos į, nesnaudos target 2 savanoriškai, tada pažeis 63 straipsnį dėl laisvo kapitalų judėjimo. ECB galėtų tokiu atveju nesavanoriškų e, nesavanoriškų išėjimo atveju tikrai taip ir būtų vertinama situacija. Dėkuoju. I think you are uh, right. Uh, Manau, jūs esate e, teisus, teisus, nors sutartyse e, tai nenumatyta, mes ne, nesame apsaugoti nuo vienašališko sprendimo imtis veiksmų. Bet Europos požiūris į problemas yra e, bendradarbia, pasitelkiant bendradarbiavimą vykdomi veiksmai, net ir panašiose situacijose. Skaičiai, kuriuos jūs minėjote, yra teisingi. Jeigu tokia situacija susiklostytų, bet e, aš apie ją e, kalbėti nenoriu, e, spekuliuoti nenoriu, nes tai nėra mūsų hipotezės dalis. Pagal mūsų hipotezę Europą zona išliks tokia, kokia ji buvo apibriešta politinėme ligmenyje. Na, o dabar teikti, kad tarkim, bus atsiras kitoks politinis požiūris, tai būtų tiesiog neprotingas spėliojimas. O aš esu tik techninis ekspertas iš Europos institucijų. Na, bet kalbant e, iš techninės perspektyvos, būtų, jeigu atsirastų tokia vieno centrinio banko skola, ji būtų Europos centrinio banko sąskaitose. Kaip e, ta skola vėliau būtų padengta, yra ateities darybų klausimas. Bet dėl to Kol kas dar nėra e, nieko nuspręsta. Na ir mes negalime apie tai spėlioti arba daryti kokiu nors prielaidu. Mes tiesiog norime, kad e, eurozona išliktų tokia, kokia yra dabar, todėl kad sprendimas buvo priimtas valstybių vadovų lygmenių. Dėkoju. Jūsų paskutiniai teiginiai tikrai mums parodė, kad e, tikrai e, visi proceso dalyviai turėtų stengtis vengti tokių neigiamų pasiekmių. Jos būtų tikrai e, neigiamos visiems ir dėl to mes visi turime tinkamai vykdyti savo vaidmenį. Manau, kad buvo tikrai labai svarbu pabrėžti, kokios neigiamos panašių veiksmų pasiekmės galėtų būti ir kokią įtaką tai padarytų eurozonos vientisumui. Dėkoju už šias diskusijas. Europos parlamentas remia Target 2 Securities platformą. Na ir mes stebėsime pokyčius ateityje ir tikimės, kad ši stipri infrastruktūra tikrai padės mūsų rinkoms. Dėkoju. So we move to point 15. Taigi perėsime prie 15 darbo atvirkės punktų. ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai, poveikis ir siekis nustatyti veiksmingesnės ir efektyvesnės ES gairės susijusi su finansiniu reglamentu ir kapitalo rinkų sąjunga. Klausimai buvo tikrai veiksmingi. Na, o dabar galime perėti prie diskusijose. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį Burkhard Balts. Na, galbūt. Ačiū pirmininkė, manau, kad e, iš tiesų buvo labai naudingas šiandien po pietų įvykęs klausimas. Mano vertinimu jis buvo labai informatyvus, pasikeitėme nuomonėmis su, su bankų draudimo sektoriaus Finance Watch ir mokslo atstovais. Mūsų komitetas jau ir anksčiau yra nekarta pareiškęs, kad būtina sudaryti bendrai vaizdą dėl e, reglamento poveikio ir nebūtina tam atsisakyti reglamentavimo. Puikiai žinome, kad finansų krizė atvėrė pakankamai didelės reglamentavimo spragas, kurias reikia užpildyti. Ir tas procesas dar nėra pasibaigęs spragų užpildymo. Mes neturėtume pasirinkti dereglamentavimo krypties, mes veikiau turėtume kalbėti apie veiksmingą reglamentavimą, todėl būtina įvertinti reglamentavimo teisės aktus patvirtintus iki šiol, turint omenyje, kad e, dar yra rengiamasi patvirtinti nemažai papildomų teisės aktų. Puikiai žinome, kad per, tar, per pastarosius metus Europos finansų rinkoje buvo patvirtinta labai daug reglamentuojančių teisės aktų, pakankamai plačios apriepties institucijų, e, finansų rinkų, produktų reglamentavimas e, bei priežiūros ir reglamentavimo institucijų įgaliojimai yra taip pat labai platus. Reglamentavimo tikslas yra užtikrinti kuo įmanoma didesnę vartotojų apsaugą. Šis klausimas nėra išbrauktas iš ekonomikos politikos darbo atvarkės, todėl mes turime įvertinti poveikį ne tik keliamą grėsmę, tačiau taip pat ir poveikį Europos realiai ekonomikai. Turint omenyje, kad didžioji dalis Europos bankų labai sunkiai uždirba, uh, kokį nors pelną, kaip mes galime kalbėti apie kapitalo rinkų naudą ir pritarimą jai iš gyventojų tarpo. Bei populiarumą, kuris tikrai neauga labai dideliais tempais. Taigi manau, kad e, reglamentavimą e, jo dabartinę būklę būtina įvertinti, užsakant atitinkamas tyrimus bei atsižvelgiant į gautinį poveikį atskiriems ekonomikos sektoriams ir visiems sektoriams bendrai šiandien po pietų apie tai diskutavome su keturiais ekspertais, ponė pirmininkė, bet to aš e, manau, kad yra būtina aiškiai peržiūrėti likščiolinę poveikio įvertinimo nustatymo tvarką, nes iki šiol komisija atlikdama poveikio įvertinimą praškai neatsižvelgdavo į verslo apimtis ir finansinių institucijų dydį. Taip pat e, komisijos poveikio įvertinime tarpusavio sąveikio buvo tik tai labai paviršutiniškai nagrinėjama kapitalų rinkų sąjunga galėtų prisidėti prie padėties pagerinimo reglamentavimo srityje, pašalinant e, įvairius e, neaiškumus, juos išsklaidant, tai užtikrinant geresnį sąveiką tarp paskirų finansinių sektorių. Savo pranešime aš noriu atkreipti dėmesį į aspektus, kurie yra susijęs su reglamentavimo turinio e, suderinamumu ir intensyvumu. Mano vertinimu labai svarbus vaidmuo čia atitenka tarptautiniam e, arba konkuravimui, konkurencingumui tarptautinėme kontekste ir e, tam, kaip jį įtakoja galiojantis teisės aktai ir reglamentai. Čia mm, deleguotiems teisės aktams arba techniniams standartams taip pat reikia skirti pakankamai dėmesio ir juos išsameu įvertinti bei panagrinėti. Dar kartą noriu pakartoti, kad mums turėtų rūpėti iš e, paskirų e, šios e, reglamentavimo dėlionės dalių sukurti bendrą paveikslą ir aš pasistengsiu tą padaryti per atimiausius mėnesius, bendrabiaudamas su šešėliniais pranešėjais. Tikiuosi bendradarbiavimo dvasioje galėsime tą padaryti ir sugebėsime pasiekti, kad šis pranešimas savo iniciatyva būtų naudingas. Ačiū pranešėjui. Ši programa yra pakankamai ambicinga, plačių užmojų, tačiau tikrai labai būtina ir svarbi. Dabar suteiksiu žodį Paului Tankui, socialistų demokratų šešėliniam pranešėjui. Na, tikrai platus užmojai nėra blogas dalykas. Jau anksčiau diskutuodami apie kapitalo rinkų sąjungą girdėjome, kad kapitalo rinkų sąjungą sukūrus galėtume atremti krizės iššūkius, o dabar mes bandome analizuoti krizės aplinkybės šiek tiek kitais aspektais. Tačiau viskas priklauso nuo to, kaip mes vertiname kapitalų rinkų sąjungą, nes tikrai niekas neprieštarautų galimybei taikyti veiksmingesnės indėlio apsaugos priemonės, finansinės priemonės bei pasiekti tvarų visos Europos ekonomikos augimą Tačiau e, nepamirškime, kad visos šios galimybės taps tikrovė tik tai tuo atveju, jeigu kapital rinkų sąjunga sugebės įrodyti, kad yra naudinga ekonomikos augimui ir sugeba apginti žmonių interesus. Dabar vertinant padėtį buvo pabrėžiama, kad čia nekalbame apie reglamentavimą, susakymą arba grįžimą atgal finansinio reglamentavimo, žingsnį atgal finansinio reglamentavimo srityje, ne, mes įvertiname dabartinę padėtį ir siekiame, kad finansų sektoris būtų naudingas realiai ekonomikai. Manau, kad tokia diskusijos pradžia yra pati tinkamiausia ir mums reikia pasirinkti tokį tolygų požiūrį. O tai reiškia kad aš dabar noriu išsakyti keletą bendro pobūdžio pastabų, kalbant apie sisteminį stabilumą. E, ypač mūsų parlamentui e, ši tema labai rūpi ir mes tikrai daug nuveikėme pagerindami finansinę, finansinį stabilumą, tačiau ne visi darbai dar yra nuveikti, dar reikia daugiau dėmesio skirti e, procikliniam destabilizavimo mechanizmui, e, vertybinių popierių sandariams ir galvoti nuolat apie tos mechanizmus, kurie egzistuoja ir sukelia nestabilumą rinkose ir galvoti apie būtiną reglamentavimą, kurį pasitelkus galėtume užtikrinti finansinį sisteminį stabilumą. Taip pat labai svarbu pastebėti e, ir, ir e, pasiekti tam tikrą persiorientavimą nuo e, skolos mažinimo link e, rizikingesnių investavimo sprendimų. Tačiau tai nereiškia, kad turime vertinti vien tik tai finansinį reglamentavimą, turime taip pat įvertinti ir e, mokesčių galiojančias e, sistemas, e, kurios suteikia tam tikrų privalumų skolinantis ir kuriuose galima išvelgti trūkumų, kalbant apie akcinio kapitalo didinimą arba naudojimą. Taip pat turėtume labai daug dėmesio skirti vartotojų apsaugai ko anksčiau esame nepadarę. Ir, kaip minėjau, pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti siekimas, kad e, finansinis sektorius būtų naudingas ir tarnautų realiai ekonomikai. Manau, kad yra daug minčių apie tai, ką reikėtų ir būtų galima nuveikti. Turėtume įsiklausyti visus pasiūlymus, kaip pagerinti finansinio sektoriaus reglamentavimą, tam, kad jis galėtų sukurti ir privalėtų sukurti pridamąją vertę naudingą realiai ekonomiką. Ačiū. Dabar AKR vardu Keis Vimbar kalbės. Ačiū pirmininkė. Labai malonu, kad dvi temos yra susijėtos ir kad mes susijėtos ir kad mes grįžtame prie finansų reglamento, kuris buvo priimtas prieš penkerius metus CMU pratėse ankstesnį darbą. Ir kolega Mirš mus informavo, kad pagrindinis tikslas yra kuo didesnis saugumas ir todėl buvo pristatyta naujoji platforma. Todėl Europos e, kapitalo rinka yra tiesiog integruotas projektas, nukreiptas į ateitį. Turėdami tai omenyje, mes turime mm, pratesti jau nuveiktą darbą, kadangi tai yra du lygybės uh, e, sudinės dalys, dvi sudinės dalys. Man atrodo, kad labai atsargiai siūlyti išimtis pirmoje pakopoje. Jos turi būti pagristos ir kad būtų galima apsaugoti e, bendrą e, išdą, bendrą biudžetą. Taip pat reikėtų skirtingai vertinti pensinius fondus, kurie iš esmės yra kitokio pobūdžio jeigu mes numatome išimtis kurios nėra atspindėtos kituose teisės aktuose, pavyzdžiui, dėl kapitalo likvidumo reikalavimo e, reglamente, taip pat NIFIT reglamente. Labai svarbu, kad šita, visa šitas informacija nebūtų įsisklaidžiusi kaip dabar e, po penkius, penkis skirtingus reglamentus ir jeigu išimtis yra numatomas, tai jos turėtų mm, veikti aiškiai ir taip pat reikėtų numatyti tų e, nuolaidų arba išimčių galiojimo laiką. Pavyzdžiui, pensinių, pensijų fondams taikoma išimtis jau buvo pirmą kartą pratesta Tai reiškia, kad jeigu mes priimam deleguotus teisės aktus, tai tuomet nereikia e, tiesiog numatyti galutinio išimties taikymo laiko, kadangi jis gali būti pakeistas. Dėl antrosios pakopos nuostatų reikėtų pasakyti, kad pati įsa struktūra yra nauja, mes patys mokomės iš tos sistemos veikimo ir tos įsis, kurios neaptariamos trilogo metu, turi būti suformuoluotos taip, kad būtų tiksliai perkeliamos iš pirmosios pakopos į antrąją. Be to, mažų ir vidutinių įmonių, kad e augimo rinkos. Taigi reikėtų vengti nuostatų, kurios leistų piknaudžiauti ir kad, kad mažų vidutinių įmonių augimo, augimui būtų uh, numatytos geros galimybės. Duomenų poreikis yra didžiulis, reikalinga suvienuodinti duomenų kriterijus, reikėtų tiesiog globaliai derinti reikalavimus pateikiamiams duomenims. Aš turiu duomenis reikalavimus duomenims pagal FSP. Todėl mes turime suderinti tas nuostatas tarpusavyje ir be to Europoje vyksta iš esmės ta pati prekyba pagal įvairiausius skirtingus teisinius teisės aktus ir todėl tos prekybos ataskaita turėtų būti suvienodinta, o nereikėtų reikalauti teikti skirtingas ataskaitas pagal skirtingus teisės aktus. Ir be to mažmeniniai investuotojai turėtų um, turėti galimybę atsižvelgti į individualių privačių investuotojų poreikius, poreikį investuoti į tam tikrus investicinius produktus, kad gautų kuo didesnę gražą. Todėl mes turime įvertinti mūsų teisės aktų naudą vartotojams. O tai reiškia, kad reikėtų daugiau skaidrumo įvertinant investicinius projektus, bet ir taip pat reikėtų įvertinti ir konkretaus investicinio produkto naudą. Reikėtų išsiaiškinti, kokie investiciniai produktai apskritai yra siūlomi rinkoje. O tai yra pakankamai didelis darbas. Ječiak. Jo nėra salėje, todėl guo vardu kalbės Fabio Demazį. Unfortunately, I can't speak for Aldi, um, but I'm looking forward. Uh... Negaliu kalbėti Aldi uh, vardu, bet uh, Noriu bendradarbiauti su visais iš jūsų, vykdant šį sudėtingą projektą. Europos parlamente yra sakoma, kad po finansų krizės e, žlugo bankų skolinimas, dabar turime stelti dėmesį į kapitalo rinkų sąjungą. Mano rekomendacija būtų elgtis budriai Yra e, rimtų priežasčių, e, dėl kurių e, Europa yra grindžiama bankų sistema, vidutinės įmonėse dydis yra skirtingas ir nėra blogai palaikyti artimesnius santykius su vartotojais. Taigi mes turėtume pagalvoti, ką kapitalo rinkos galėtų nuveikti finansuodamos stambesnius projektus. Tačiau mes neturėtume į tai žiūrėti kaip į kažkokią stebuklingą lasdelę, kuri paskatins investavimą. Kai mes kalbame apie kapitalo rinkų sąjungą, negalime kalbėti apie tokią sąjungą, pamiršdami e, vieną labai svarbų komponentą, tai yra vyriausybės obligacijas. Mes į euroobligacijas e, turėtume dar kartą pažiūrėti rimčiau. Kitas dalykas mane e, šiek tiek neramina pakeitimas vertybiniais popieriais. Mes žiūrime į turto kategorijas, kurios nekelia didelės rizikos ir yra paklausios privačioje rinkoje. Manau, kad turėtume atkreipti dėmesį į gerus tarptautinius pavyzdžius, pavyzdžiui, Kanados pavyzdį, kuris neleidžia e, vertybinių popierių paversti užstato. Uh, Taigi pakeitimas vertybiniais popieriais gali būti naudingas iki tam tikro laipsnio. Ir antrasis ar trečiasis e, pakeitimo vertybiniais popieriais etapai sukuria tam tikrą sisteminę riziką. Manau, kad e, kalbėdami apie aukštos kokybės pakeitimą vertybiniais popieriais, tokios iniciatyvos ėmėsi Europos komisija, turėtume e, kalbėti apie privalomą tam tikrų finansinių instrumentų patvirtinimą. Būtų verta e, patirinėti šias galimybės, nes e, praeitie esame matę, kad tikslinė finansų rinka, kuri investuoja, yra labai geras dalykas, tačiau kartais yra prarandamas ryšys su realia ekonomika, o kartais tai gali net stabdyti ekonomikos augimą. Taigi aš tikrai norėsiu dalyvauti šiame e, procese. Gygold. Danke, Herr Vorsitzender. Sam Gygold, Žaliųjų vardu. Kalbėsiu angliškai. Pirmiausia, E, noriu pasakyti, kad šis pirmas klausimas buvo labai įdomus. Man taip pat bus įdomu dirbti šiuo klausimu. Aš asmeniškai manau, kad į šį vaidmenį turime žiūrėti rimtai. Jeigu Europos parlamentas pasiūs konkrečią žinutę vieną ar kitą kryptimę, tai ji bus labai simboliška. E, todėl aš norėčiau pasakyti kad norėčiau, kad būtų diskusija koordinuojama ir atsižvelgiant į padėtį jungtinėse valstijose, nes ten panašu taip pat prasidės panašios diskusijos, taigi būtų labai įdomu kartu žiūrėti į šį klausimą. Antras dalykas. Aš visiškai e, pritariu tam, ką sakė e, šešėlinė pranešėja iš socialistų frakcijos. Mes turime žiūrėti į finansų sistemas ne tik iš mikro e, perspektyvos. E, kai kurios institucijos skūsis, kitos bus gan patenkintos, situacija gali būti įvairi. Bet negalima pamiršti ir makroekonominės pusės. Kalbant apie ją, reikia galvoti apie finansų sistemos funkcijas reikia žiūrėti, ar mes padarėme viską, kad finansų e, sistema atlieptų realios ekonomikos e, poreikiams. Tokį klausimą piliečiai labai dažnai užduoda. Jie nori žinoti, ar dabar e, paprasčiau ar sudėtingiau tapo gauti paskolą. Vartotojai klausia, ar aš dabar gausiu didesnį pelną finansinėje rinkoje ar vis tik tai didesnėje dalį pelno suvalgys administravimas ir su to susiję kaštai. Žinoma, kitas klausimas yra susijęs su finansiniu stabilumu ir finansų krizės galimybė. Ir galiausiai atsakomybės klausimas iškyla. Ar dabar labiau tikėtina įsigijus obligaciją bankę arba draudimo įmonėje būti atskaitingam tuo atveju, jeigu įmonė žlugs. Taigi, ar atsakomybė dabar bus laikomasi labiau ar ne. Norėčiau e, pabrėžti, kad tikriausiai neįmanoma būtų rasti tyrimo autoriaus ar poveikio vertinimo autoriaus, kuris su tuo sutiktų. Yra įvairių e, paradigmų ir yra įvairių nuomonių apie finansų e, sistemas bei jų veikimo kriterijus. Būtų neišmintinga, jeigu mes atliksime tik vieną tyrimą, vadovadamėsi vieną paradigmą. Aš prisimenu tą senąjį karą tarp neoklasikinio fondo ir po Keinso e, buvusiųjų tyriejų yra skirtingų bazinių teorijų. Ir kalbant apie makro perspektyvą, mes neturėtume apsiriboti vien tik vieno tyrimo užsakymu. Mes turime priimti sprendimą ir pasirinkti e, kažkokią vieną paradigmą. E, be to ir visuomeniai būtų įdomu e, sužinoti, kuriais klausimais nuomonės skiriasi, o kuriais sutampa. Taigi reikėtų e, tyrimo, kuris būtų paremtas e, principų iš apačios į A viršų. Mes e, dažnai girdime apie skundus, tačiau aš nemačiau kol kas įrodymų, kurios priemonės kelia grėsmę ir atneša žalos smulkiems veikėjams ir kurios priemonės nėra našta. Taip pat nemačiau jokio tyrimo, kuris parodytų tam tikrą problemą susijusią su proporcingumu. Tačiau žvelgiant į skirtingus straipsnius ir nuostatas matome, kad sudėtinga veikti tokiu pagrindu, nes yra vienas įstatymas viskam. Taigi proporcingumas yra geras dalykas. Ir kalbant apie tai, mums reikia tam tikros analizės, įmonės atliktos analizės ir teisinės analizės. Teisės aktuose turėtų būti didesnis diferencijavimas, kad mažiai dalyviai nepatirtų per nelik dėlės naštos. Galiausiai norėčiau prisiminti bendruomenių rūmų atliktą mm, ataskaitą. Tai yra labai įdomi ataskaita. Mes anksčiau esame kalbėję apie atlygį finansų sektoriuje ir parlamente mes kalbėjome apie priemokų sumažinimą. Junktinėje karalystėje buvo rastas kitas sprendimas. Man atrodo, kad jis yra, turi pranašumų. E, ten nėra reguliuojamas priemokų apribojimas, bet yra labai aiškiai sakoma, kad pasiekus tam tikrą e, slengsti e, įmonė yra visiškai atsakinga, jeigu jis susiduria su finansinėmis problemomis. Tai numato stabilę įmonės veiklą ir įmonė galvoja apie ateitį. Aš manau, kad mums būtų prasminga iš naujo pažiūrėti į paskatas vadovybei ir apie tai, kaip pasiekti daugiau nei kad pasiekime iki šiol. Taigi pranešėjai norėčiau e, pasakyti, kad pasiūlyti, surenkti išsames diskusijas su šešėliniais pranešėjais, kad atsakingai ir tinkamai pasirenktume ir kaip būtų galima įtraukti ir kitokį požiūrį į šias diskusijas, nes pranešimo pats pavadinimas yra labai platus, todėl kyla grėsmė apsiriboti tik tam tikrais klausimais, o tai būtų nesažininga, nes ši tema tikrai nusipelno e, plataus dėmesio. Tai nebuvo labai trumpas pasisakymas, tačiau visi pasisakė iš esmės liko tik tai vienas šešėlis pranešėjas FDD. Vardu kalbės jisai. Um. Danė. Dėkoju. Pasistengsiu kalbėti trumpai, todėl kad kiti kolegos jau išsakė tikrai daug idėjų. Ir manau, kad e, tai yra tikrai labai teigiamas dalykas ir diskusijos ateityje bus labai įdomios. Diskusijos vyks, žinoma, tarp pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų. Ši tema yra labai svarbi. Turime siekti e, ambicingų tikslų, todėl kad e, E, ši tema yra svarbi, ataskaita tikrai gali būti labai gera. Reikėtų nepamiršti, kokiu tikslu siekiame. Šiandieną išklausėme labai įdomių diskusijų. Buvo taip pat e, kalbama ir apie finansų rinkos e, reguliavimą, tą sistemą, kokia buvo iki šiol. Manau, kad šiuo metu baigėsi Pirmoji fazė tai yra veiksmų ėmimasis stengiantis kovoti su krizės pasiekmėmis. Taigi Europos parlamentas ir kitos institucijos ėmėsi veiksmų tam, kad būtų mažiau neigiamų krizės pasiekmių. Na, o dabar reikėtų keisti požiūrį ir jau imtis tų pačių pasiekmių. Ir reikėtų nepamiršti tikslo, kuriam galima pasiekti, dėl kurio galima pasiekti sustarimo. Tai yra, finansų rinkos ir finansai turi padėti realiai ekonomikai. Tai turėtų būti pagrindinis tikslas, kurio neturėtume pamiršti, kalbėdami apie finansų reglamentavimą. Na, o dėl kapitalo rinkų sąjungos. Tai yra svarbus teisės aktas, bet kaip kad minėjau ir e, kolega Gigul. Šia, re, remiantis šią ataskaitą reikėtų kelti e, klausimą, kam reikia tos finansų sistemos, e, kam ji naudinga ir kokia turėtų būti jos rolė, koks turėtų būti jos vaidmo. Manau, kad jos vaidmo turėtų būti pagalba realiai ekonomikai ir jos finansavimas. Kalbant apie kapitalų rinkų sąjungą, žinoma, reikia siekti suvienodinti taisyklės, reikia tais platformų, kuriuose būtų galima mainytis investicijomis Europos Sąjungoje. Taip pat reikia ir procedūrų, nemokumo procedūrų, taisyklių suvienodinimo ES. Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad e, finansų krizė kilo dėl to, kad buvo per daug naudojami finansai ir finansų rinkos. Taigi reikėtų eiti kitą linkmę. Visko perkelimas e, į kapitalų ir finansų rinkas e, būtų pavojingas. Tai rodytų, rodo ir mūsų praeitis. Reikėtų išanalizuoti, kaip geriau naudoti finansų rinkas. Bet e, ši sistema jau ganėtinai gerai, nors ši sistema ganėtinai gerai veikia JAV, aš vis dėlto tam nepritariu ir manau, kad Europoje nereikėtų pasitelkti tos pačios sistemos, todėl kad ekonomikoje, ekonomika Europoje vystosi kitaip negu JAV. Mes, e, mūsų sistema skiriasi nuo e, Amerikos. Amerikoje yra daug. E, e, Europoje yra daug mikro, labai mažų įmonių ir vidutinių įmonių, o JAV situacija yra kitokia. Sistema, kuri remiasi šeimos verslu ir kurioje nėra e, išvystytų finansų, negali turėti tokių pačių interesų, kaip e, kad e, ta kita sistema. Reikėtų nepamiršti ir didelių investuotojų bet e, dėmesio skirimas tik tai tiems e, dideliems investuotojams būtų pavojingas. Dabar daugiau negu 70 procentų privatus, e, privačių investicijų yra investuojami ilgalaikiškai arba vidutiniam laikotarpiui. Jeigu mes norime stimuliuoti investicijas, ilgalaikės investicijas, turėtume daugiau dėmesio skirti privatiems investuotojams ir bankų sistema turėtų būti veiksmingesnė. Italijos bankų verslo modelis yra labiau tradicinis. E, ten skiriamas dėme, didžiulis e, dėmesys kreditui ir pasirodė, kad būtent Italijos krizės, Italijoje bankai atsilaikė prieš krizę. E, mes Italijoje gelbėti turėjome tik vieną banką, Monte dei Paschi di Siena, bet e, jie tenai naudojo labai sudėtingas e, finansinės priemonės. Taigi reikėtų vietinės bankų sistemos, kuri būtų mažiau susieta su, finansus, su finansais. Tai turėtų būti vienas iš tikslų. Dar vienas dalykas, dėl kurio reikėtų susitarti institucijų lygių, yra shadow banking klausimas. Visada sistema, kurią mes vadiname šešėlinę, šešėlinę bankininkystę, e, e, jūs jau ankstesnės kadencijos metu E, bandėte reglamentuoti tą šešėlinę bankininkystę. Na, o dabar per komisijos žalėją knygą, kaip ir paaiškėja, kad šešėlinė bankininkystė yra mūsų ateitis, reikėtų išsiaiškiti, koks, galėt, koks turėtų būti mūsų požiūris į šį e, finansų šaltinį. Na ir paskutinis aspektas yra pavojus, kuris lypi e, kapitalo rinkos sąjungoje. Jeigu mes skatinsime e, šeimų investicijas investuoti į kapitalų rinkas, tuomet bankuose, kuriuose bus laikomos tos e, santaupos, bus mažai lėšų nes e, bankai pasitelks bolsai funding. O ši sistema yra nestabili ir kelia didesnę riziką bankams. Taigi tiek norėjau pasakyti. Esu tikras, kad diskusijos bus veiksmingos, konstruktyvos ir ateityje ir, kaip ir kiti kolegos, lauksiu tų diskusijų. Dėkuoju. Dėkuoju. Dar gali pasakyti du asmenys pagal procedūrą, prašau žodžio. Hofmark. Dėkuoju. Aš esu tiesiog eilinis šio komiteto narys. Aš galėčiau pridurti kai ką, kas galbūt nėra tiesiogiai susijęs su šiomis diskusijomis. Norėčiau palinkėti geriausios kloties. Kai mes kalbame apie finansų rinkas, reikėtų nepamiršti, kad mes kalbame ne tik apie veikėjus. Finansų rinkos yra ir reguliuotojai, kompetitingos institucijos ir teisėkuros institucijos. Mes esame kaip ir tų finansų rinkų dalis Mes kūrėme taisyklės. Tai sakau todėl, kad kartais tiesiog diskutuodami apie finansų rinkas kreipiame dėmesį tik į kažkuriuos sektorius. Yra dar taip pat ir realioji ekonomika, bet kai kalbam apie realią ekonomiką, visada kalbam taip pat ir apie finansus, įsiskolinimą ir taip toliau. Reikia pasitelkti holistinį požiūrį, todėl kad problemų yra. Europoje yra didelis likvidumas, bet e, trūksta investicijų. Tiesiog per finansų rinkas investicijos nepraeina. Manau, kad e, reikia įvertinti situaciją atsižvelgiant į tai, kokia turi būti mūsų atsakomybė, kokia yra ir ką padarėme. Dabar daug sunkiau skolinti ir skolintis. Jeigu siekiame daugiau stabilumo, žinoma, reikia sukurti daugiau e, ribų, bet e, Reikėtų taip pat e, nepamiršti rizikos. Finansų rinkos yra susijusios su, su rizika, rizikos vertinimu ir jos paskirstimu. Ir jeigu e, rizika nėra tinkamai vertinta, tada gali kilti problemų. Kartais teigiama, kad kapitalo rinkų sąjunga bus visų problemų sprendimas, bet aš manau, kad reikėtų išanalizuoti esamas finansų rinkas. Mes jas reglamentuojame jau ganėtinai gerai, kartais gal net per gerai, bet reikėtų analizuoti ir kokių investicijų, kokio likvidumo dar reikia tose rinkose tam, kad būtų finansavimas, tinkamas finansavimas visoms ir mažoms ir vidutinėms ir didelėms įmonėms. Matome, kad šioje srityje problemų yra, dėl kad investicijų trūksta. Nors mes turime, nors likvidumas Europoje didelis. Problema yra ta, kad tas, tos lėšos yra panaudojamos kitose euro, e, ekonomikos rytise, pasitelkiant mažas palūkanų e, normas. Bet reikėtų didinti, yra didinami, didinama turto vertė ir taip gali būti sukurti taip pat ir burbulai. Kaip kolegos minėjo, reikėtų e, įvertinti ir įvairias idėjas, tokias kaip Paukenzio sekusios idėjos ir tikrai nereikėtų pamiršti to didelio likvidumo. Dėkuoju. Antonio Tajani. Dėkuoju, Antonio Tajani. Dėkuoju pirmininkė, aš manau, kad parlamento ataskaita savo iniciatyva turi taip pat nurodyti ir kur link turėtume eiti finansų rink, ekonomikoje. Iš jo diskusijos paaiškėjo, kad finansai turi padėti realiai ekonomikai ir taip mes galėsime įveikti šią krizę. Rezultatai, kuriuos gavome, yra teigiami. Teigiami reglamentavimo rezultatai. Manau, kad reikėtų išskirti du prioritetus, kalbant apie finansinį reglamentavimą reikia vertinti, kokį poveikį daro geresnis reglamentavimas. Turėtume įvertinti, ar dėl šio reglamento atsirado normatyviniai e, administraciniai dubliavimasi ir ar reikėtų juos šalinti. Taip pat reikėtų skirti dėmesį ir gyvendinimo priemonėms. Įvertinti, ar komisija ir stebėjimo agentūros tikrai vykdo tai, kas buvo nuspręsta politiniu lygiu. Na, o dėl kapitalų rinkų sąjungos. Manau, kad e, turime siekti šio tikslo. Reikia suderinti šį projektą su. E, tas reikėtų susijęti Junkerio planą būtent su, šia, e, su šios e, sąjungos planu. Pavyzdžiui, galėtume pasitelkti pensijų fondus ir e, vykdydami tam tikrus infrastruktūrų kūrimo projektus. Italijoje pensijų fondai yra tikrai svarbus. Taip pat reikėtų išsiaiškinti, koks yra bankų vaidmuo, ypač tų bankų, kurios, kurie veikia šalia piliečių, pavyzdžiui, kooperaciniai bankai ir taip toliau. Bankų vaidmuo yra svarbus ir kapitalų rinkoje svarbu taip pat nepamiršti ir venture capital Manau, kad e, reikėtų geriau vystyti e, kozme paketą, nepamirštant ir rizikos kapitalo ir vertinant, kaip jį galima būtų geriau panaudoti, todėl kad Europoje rizikos kapitalas panaudojamas daug mažiau negu JAV arba Izraelija. Paskutinis aspektas. Reikėtų nepamiršti, kad ta kapitalų rinkų sąjunga turi būti naudinga realiai ekonomikai. Tai turi būti priemonė, kurią pasinaudojant būtų galima e, geriau suteikti kreditą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat reikėtų išanalizuoti, kaip būtų galima panaudoti SMI e supporting factor, taikant Bazelio 3 reglamentą. Komisija skatina e, šio reglamento taikymą, Aš taip pat e, kartu su ponu Barnie tam pritariau, todėl kad bankai e, sumažino rezervus mažoms ir vidutinėms įmonėms ir manau, kad reikėtų taip pat įvertinti ir šią sritį, todėl kad bankai turėtų pritarti parlamentui. Now, for final remarks, rapporteur. Ačiū, dabar žodis pranešėjai. Apibendinti diskusiją, ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems šešėliams pranešėjams ir kitiems kolegams už šią atvirą diskusiją, už paminėtus atskirus aspektus. Daugelis tų dalykų, kurie šiandien buvo paminėti, man yra visiškai priimtini. Žinoma, finansų sektorius, Paulai, turi tarnauti realiai ekonomikai ir tam turėtume skirti daugiausiai savo minčių ir pasiūlymų rengiant šį pranešimą savo iniciatyvą. Turime imtis e, tokių temų e, kaip vartotojų apsauga ir toliau skirti joms pakankamai dėmesio, būtent tuo aš ir sėkiu savo pranešimu, man labai patiko Keith Swinburne mintis dėl būtinybės užtikrinti uh, saveikumo tarp pirmojo ir antrojo ligmens ir atsižvelgti į jį. Manau, kad e, tai yra esminės svarbos tema. kuriai mes per pastaros mėnesius skiriame ypatingai daug dėmesio. Sveno Gigoldo iškeltas klausimas apie tai, ar turėtume užsakyti tik tai vieną poveikio įvertimo tyrimą, arba komisija turėtų tą padaryti. Tai reikėtų vertėtų pagalvoti, nes komisija, manau, kad pati galėtų užsakyti nemažai arba keletą poveikio įvertinimo tyrimų. Tas pastebėjimas E, manau, nusipelno dėmesio. Taip pat e, pastebėjimas dėl to, kaip reikėtų labiau atsižvelgti į stambesnių ir mažesnių įmonių ypatumus, e, irgi vertas diskusijos. <clears throat> Kolegos Zanį savo kalbos pradžioje paminėta citata labai tiktų baigti mano apibendrinimą. Manau, kad šiame pranešime bandoma, bandoma apriepti pakankamai, šiuo pranešimu bandoma apriepti pakankamai daug, todėl mes turėtume būti pakankamai ambicingais. Aš taip ir suvokiu pagrindinio pranešėjo vaidmenį, tikiuosi šešėliniai pranešėjai jį taip pat suvokia, taigi nekantriai laukiu busimųjų diskusijų per artimiausius mėnesius, siekiant, kad tikrai pavyktų parengti gerą pranešimą. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Labai tvarkaraštis yra toks. Parašymų projektas turėtų būti svarstomas rugsėjo 3 dieną. To bus nustatytas galtinis pakeitimų teikimo terminas atsižvelgiant į pastarimus ir konsultacijas tarp pagrindinio pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų. Ačiū, skelbsime dabar trumpą pertraukėlę, nes 18 val. 30 minučių Kartu su biudžeto komiteto nariais balsuosime dėl EPSI.